morning. Good morning, everybody. Labas rytas visiems, ponios ir ponai. Pradedame darbą Lybė komiteto posėdį. Pirmiausia, pradedame nuo pirmininko pranešimų. Pirmiausia, dėl biudžeto priežasčių, biudžetinių priežasčių nu, biuras nusprendė perkelti kai kuriuos posėdžius, komiteto posėdžius birželį ir rugsėjį. Taigi birželį bus 20 birželio trečiadienį nuo 9 ryto ir nuo 3 po pietų ketvirtadienį 21 birželio vėl ryte ir po pietų bus posėdžiai nuo 9 ir nuo 3, o rugsėjo mėnesį 19 rugsėjo trečiadienį, taip pat ryte ir po pietų, nuo 9 ir nuo 3 po pietų, ir toliau 20 rugsėjo irgi nuo 9 ir nuo 3 po pietų. Dėl to sutarė koordinatoriai, taikydami procedūrą raštu. Jei nieks neprieštaraujate, tai tą tvirtiname ir tada pereiname prie devinto mūsų darbo tvarkės punkto. Teismo sprendimai susiję su sutoktiniu turto teisiniu režimu. Pranešėja yra ponė Evelin Gebhardt. Turėsime E, diskutuosime šį klausimą kartu su dešimtuoju klausimu. Teismo sprendimai susijęs su registruotos partnerystės turtinėmis pasiekmėmis. Ponas Kašmen yra pranešėjas. Turime apsvarstyti nuomonės projektą. Pirmiausia, pradėkime nuo sutoktinių turto teisinio režimo, suteikime žodį poniai Gebhardt, jinai pristatys nuomonės projektą, o tada padiskutuosime, bet iš pradžių suteiksime žodį ponui Kešmenui. Noriu pasakyti, kad 7 kovo jūri komitetas, kuris atsakingas už registruotos partnerystės turtinių pasiekmių E, klausimą pateikė e, prašymą ES pagrindinių teisių agentūrai dėl to, kad komisija pateikusi savo pasiūlymą dėl registruotos partnerystės turtinių pasiekmių sprendimo pažeidė pagrindinės e, Europos e, žmogaus teisų hartijoje numatytas e, teisės 20 ir 21 hartijos straipsnėje. Dabar žodis poniai Gebhardt. Dėkui, ponė pirmininkė. Ponas Kešmen ir aš labai glaudžiai bendradarbiavome, rengdami nuomonės ir dėl to džiaugiamės, kad diskusija bus bendra nes visuomet galvojome, kad labai svarbu, kad sprendimai dėl sutoktinių turto teisinio režimo ir registruotos partnerystės turtinių pasiekmių turėtų būti primami remiantis tuo pačiu pagrindu. Ir mums keista, kad Europos komisija yra pateikusi du skirtingus pasiūlymus. Mūsų nuomonė, tai jau yra tam tikra diskriminacijos forma. Čia mes kalbame apie e, vienodą požiūrį, vienodą įstatymų taikymą Europos Sąjungoje. Ir būtent tuo turėtume remtis, rengdami savo nuomonės šiais klausimais, kurie yra labai panašus. Pagrindinis komitetas yra Teisės reikalų komitetas ir jisai e, priėmė sprendimą, kad abu šie pasiūlymai turėtų būti sujungti. Ir ko gero reiktų kreiptis į komisiją, prašant, kad jinai pateiktų bendrą pasiūlymą abiem šiais klausimais. Aš tam pritarčiau. Net jei e, Maiklas arba aš, tada nebegalėtume būti pranešėjų, bet mums svarbiausia nebuvimas pranešėjų, o reikalo esmė. Manau, kad pritartumėte mano tokiai pozicijai arba bent jau suprantat tokią mano poziciją ir ko gero mes galėtume savo komitete tokią nuomonę pareikšti ir pritarti tada teisės reikalų komiteto pozicijai, nors dar nežinome e, darbo tvarkaraščio, nes e, teisės reikalų komitetas dar neapsvarstė šio klausimo iki galo. Kalbant apie sutoktinių turto teisinį režimą, e, čia labai svarbu, kad siūlomas e, pasiūlymas apima ne tik sutoktinių turto teisinį režimą, bet ir e, su to susijusius tarp valstybinius klausimus ir uh, E, aspektus, kai sutor, vienas iš sutoktinių miršta arba kai sutoktiniai išsiskiria. Ir tada sutoktiniai turi pasirinkti e, kokia teisė bus taikoma jų turto režimui. Bet uh, kol kas nelabai aišku, kokia, kokia teisė tokiais atvejais taikoma arba kokiai teisiai suteikiama pirmenybė. Visa tai labai yra sudėtinga ir mes norėtume, kad šis klausimas būtų išaiškintas aiškiau. labai svarbu, kad sutoktiniai turėtų visą reikalingą informaciją. Skirybų atveju teismai remiasi e, vienos kurios nors šalies, kurios nors vienos šalies teismas turi jurisdikciją. Ir labai svarbu yra išsiaiškinti, ar, vis, ar abu du uh, sutoktiniai suvokia uh, pasirenkamos teisės e, visus, visas pasiekmes, uh, suvokia, kokie yra jų pasirinkimo padariniai. Apie tai jau esame kalbėję kai kalbėjome apie išlaikymo prievolės ir apie mm, jurisdikcijos, apie, apie taikytinos teisės pasirinkimą. Ir tada e, aš taip pat buvau pranešėję tais klausimais ir tada jau pabrėžėme, kad komisija uh, ir taryba neatsižvelgia į Europos parlamento pasiūlymus, kaip dažnai ir būna. Mes norėtume, kad jau renkdami pasiūlymus, kad komisija jau renkdama pasiūlymą atsižvelgtų į parlamento nuomonę, o ne vėliau. Dėl aštunto straipsnio mes kalbėjome su Maiklu apie tai, Ir čia buvo kalbama apie tą svarbos mažėjimą. Maiklas sakė, kad angliškame tekste šis aspektas yra pakankamai aiškiai suformuluotas, o vokiškame tekste taip nėra. Taigi šiuo atveju anglų tekstas yra iškesnis lyginant su vokiečių, vokišku šio teksto variantu. jei e, partneriai negali susitarti, kokia teisė bus taikoma, tai tada e, galima nustatyti visą eilę e, pasirinkimų. Taip pat mes norėtume dar numatyti ir tokią papildoma pasirinkimo galimybė. Tai yra galimybė rinktis teisę pagal pilietybės šalį. Turiu galvoje šiuo atveju, pa, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Airija. Jei partneriai gyvena kartu, tai tada negali būti tokių uh, atvejų, kai jų tos šalies, kurioje jie gyvena, teisė nebūtų taikoma jų turtui. Toliau vienas e, punktas, vienas CA naujas. E, valstybės, kurioje sudaryta santoka teisė nėra priežasties, kodėl vėliau nebūtų galima taikyti teisės tos valstybės, kurioje sudaryta santoka, kai vėliau ta santoka išyra. Toliau. E, teisė valstybė, su kuria e, sutoktiniai yra labai glaudžiai susiję. Tai gali būti susiję su gyvenamosios vietos klausimu arba su mm, klausimų tų vietų, su kuriomis, tų valstybių, su kuriomis jie turi labai glaudžius ryšius. Visa tai yra susijęs su, su galimybė pasirinkti teisę. Kai kalbame apie tokias santokas, kai vienas partneris gyvena vienoje šalyje, o kitas kitoje, tai tada turėtume irgi aiškiai žinoti, kaip reiktų elgtis, jei partneriai turi glaudžius ryšius su skirtingomis valstybėmis, bet galbūt jie turi tada vieną ir tą pačią e, gyvenamąją vietą, gyvenamosios vietos valstybę arba e, jos sieja ta šalis, kurioje jie susitiko ir susipažino. Toliau įprastinės gyvenamosios vietos jurisdikcija. Toks pasirinkimas yra pakankamai aiškus. Čia smulkiai nenagrinėsiu visų galimų pasiūlymų. 17 straipsnis. jei nepasirenkama jokia teisė, tada turto, turto, turtui sutoktinių turtui taikomas atitinkamo, taikoma atitinkamos valstybės teisė ir, ir svarbos mažėjimo tvarka išvardyjamos pasirinkimo galimybės. Tai gali būti, pavyzdžiui, teisė valstybės, kurioje santoka buvo sudaryta. Yra pateikti 25 pakeitimai, bet nemanau, kad dabar reiktų atskirai tuos pakeitimus nagrinėti. Galbūt kolegos pateiks klausimų, jeigu pakeitimai jam neaiškus. O šiaip tai galiu pasakyti, kad, Michaelas, kad, kad mes su Maiklu puikiai bendradarbiavome, derinome pakeitimus, kad galėtume atsižvelgti į galimus e, teisės reikalų komiteto pageidavimus, sujungėme tuos patei, pakeitimus, užtikrindami, kad mano ir Maiklo nuomonės nesiskirtų ir tikimės, kad tie pakeitimai atspindės mūsų komiteto poziciją. Dėkuoju, ponė Gebhardt. Dabar išklausykime kolegos Maiklo Kašmano, kuris yra e, nuomonės referentas. E, pranešime dėl teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo susijusius registruotos partnerystės turtinėmis pasiekmėmis. Ačiū pirmininkė. Manau, kad ponia Gebhardt pasakė viską. Mes visiškai sutarėme ir mes siekėme nuoseklumo, siekėme užtikrinti. Ir tie pakeitimai, kuriuos mes teikiame, užtikrina didesnį aiškumą ir teisinį tikrumą labai svarbu dar kartą akcentuoti tuos principus, apie kuriuos kalbėjo Evelin. Aš, žinoma, sveikinu komisijos pasiūlymus, e, kuriais siekiama suderinti registruotos partnerystės turtinės pasiekmes Europos Sąjungoje. Šie pasiūlymai teikiami tinkamu laiku, jie yra būtini ir jie atitinka Stokholmo programos tikslą sukurti laisvės saugumo ir teisingumo erdvę. Kad sukurtume e, laisvės saugumo ir teisingumo erdvę, turime imtis tam tikrų priemonių. Ir manau, kad šiuo konkrečiu civilinių partnerysčių atveju tūkstančiai porų, kurie naudojasi judėjimo laisvę, kad galėtų gyventi ir dirbti kitose šalise, e, kurios nėra jų gimtosios šalis, e, turėtų apsaugą. Ir kaip e, sakė Evelin, nėra jokio poreikio teikti atskirus pasiūlymus, kadangi lygybės prieš įstatymus principai yra vienodi. Tačiau praneš, ir pranešėjai, pranešėjai ir jūri komitete sutinka, kad šie pasiūlymai turėtų būti e, sujungti. Ir taip pat e, pritariu žiūri e, kreipimuisi į ir svarstymui, ar e, tų pasiūlymų atskirimas atitinka pagrindinių laisvių hartiją. Ir lauksiu tos nuomonės. Mano nuomonės tikslas yra užtikrinti, kad reglamentas dėl registruotos partnerystės turtinių pasiekmių turėtų tokį patį statusą kaip ir e, santokų reglamentas. Aš konstatuojamuose dalise ir pakeitimuose e, detaliai kalbu apie e, taikinos teisės klausimą, tai yra pirmoje, šeštoje, devintoje dalyje, taip pat septoje, aštuntoje, 32, 33 dalyje. E, kalbu apie tai, kad jeigu asmo ir turi teisę, jeigu jis apie ją nežino, kaip jis gali tą teisę pasinaudoti. Taip pat reikia įtvirtinti nediskriminavimo principą, taikant reglamentą ir įtvirtinti įtraukti tam tikras asmeninės pasiekmes, pavyzdžiui, pavardės keitimą registruotos partnerystės atveju. Taip pat dėl jurisdikcijos pasirinkimo, taip pat kaip ir susituokusių porų atveju, taisyklės turi būti tos pačios. Apie tai kalbu 13 ir 14 pakeitime. Kalbant apie registruotas partnerystės, e, taikytina teisė galima rinktis, turi būti galima rinktis taip pat kaip susituokusioms poroms. Bet čia yra viena svarbi sąlyga. Pasirinkta teisė gali būti teisė tik tos valstybės, kuri pripažįsta registruotas partnerystės. Taigi, dėl to e, tai nėra ir negali būti mėginimas prašyti tokios valstybės narės, kuri nepripažįsta registruotas partnerystės, pripažinti registruotas partnerystės. Mes negalime to daryti dėl sutarčių, dėl teisinio pagrindo ir dėl apribojimų, kurie E, kuriuos mums nustato teisinis pagrindas. Taip pat mes siūlome išbraukti neproporcingą nuostatą, pagal kurią valstybės narės tiesiog galėtų kreiptis dėl reglamento kurios nors nuostatos anuliavimo, jeigu tik to panorėtų. Tai yra visiškai neprimtina. Taip pat mes siekiame padidinti teisinį aiškumą visame reglamente ir tam yra skirti 11 ir 12 pakeitimas. Taigi, kaip jau sakiau pradžioje, visiškai pritariu Evelyn Gebhardt pasirinktam požiūriui, mes labai glaudžiai bendradarbiavome. Tačiau turiu pasakyti, kad š, e, š, rengiant šią nuomonę parlamentas turi tik patariamą į vaidmenį. Tikiuosi, kad ateityje tai pasikeis, bet manau, kad labai svarbu, kad mes parlamente pasiūstume labai aišku signalą, kad mm, lygybė yra ES vertybių centre. Jeigu mes neremsime lygybės, ar galime tikėtis, kad kiti mus vertins rimtai? Taigi proced... numatyta procedūra yra vienbalsis tvirtinimas taryboje, pasikonsultavus su parlamentu pagal 81 straipsnio trečią dalį e, sutarties dėl ES veikimo. Taigi galimas veto kurį gali pateikti kuris nors nacionalinis parlamentas. E, apie tokį veto gali būti pranešta per šešias savaitės, bet aš labai tikiuosi, kad taryba susivoks, kad šie pasiūlymai labai savalaikiai. Ir aš žinau, kad yra valstybių narių nuolatinių atstovų. Čia tai yra ir tos valstybės, kurios yra progresyvės šio požiūriu, privalo siekti laimėti dėrybas taryboje. Ačiū. Thank you. Thank you, so other... Ačiū ponui Kašman. Galbūt kitų institucijų atstovai tarybos ir komisijos atstovai nori pasisakyti. Jeigu nori pasisakyti, gal suteiksiu žodį komisijai, o po to pradėsime narių diskusiją komisijai. Ačiū, labas rytas. Norėčiau labai šiltai padėkoti abiem pranešėjams už šiandien pristatytus e, pranešimus ir už pakeitimus. Noriu padėkoti už tai, kad jie sveikina šios du pasiūlymus, pabrėžia, kad jie yra būtini ir pateikiami tinkamu laiku. Tikrai prieš vienerius metus komisija abu pasiūlymus patvirtino kaip vieną paketą. Taip komisija siekia pabrėžti savo pasiryžimą palengvinti piliečių kasdienį gyvenimą, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra susituokę, ar jie gyvena registruotoje partnerystėje. Mes esame dėkingi pirmininkavusioms valstybėms, kurios e, vadovavusi tuo pačiu požiūriu ir nagrinėjo abu pasiūlymus kaip vieną paketą ir lygiai grečiai. Abu pasiūlym, abiem pasiūlymai siekiama tų pačių tikslų, tai yra nustatyti e, aiškias taisyklės tarptautiniams poroms ir užtikrinti teisinį aiškumą dėl jų turtinių teisių, ypač tais atvejais, kai pora išsiskiria, gyvena skyrium arba vienas iš poros e, narių miršta pasiūlymai yra grindžiami lyčių neutralumo principų, numatome taisyklės, kurios nustato, kuris teismas yra, turi jurisdikciją nagrinėti bylas, taip pat taikina teisė, taip pat E, numatome tvarką, pagal kurią kitų valstybių narių kompetentingų institucijų priimti sprendimai gali būti lengvai pripažįstami ir vykdomi kitose valstybėse narėse. Taigi mes taip siekiame sukurti bendrą teisingumo erdvę ES, kuri būtų grindžiama e, abipusio pripažinimo principų. Tikrai visus šios klausimus galima nagrinėti įvairiai, gali būti įvairių atsakymų, todėl komisija ir nusprendė uh, E, renkti du skirtingus reglamentus. Santoka yra labai gerai pažįstamas institutas, jis egzistuoja visose valstybės anrėse, o registruota partnerystė yra pakankamai nesenas šeimos institutas. Ir Ir tik egzistuoja tik 14 valstybių narių. Ir net tarptų 14 valstybių narių e, registruotos partnerystės yra skirtingai reglamentuojamos turė, turint galvoje visus šiuos e, faktus, e, reglamentuose siūlomi sprendimai yra skirtingi, ypač tai pasakytina apie taikytiną teisę. Ir galima išvelgti diskriminaciją, kai partneriams neleidžiama rinktis taikomos teisės. Bet iš tikrųjų viskas yra priešingai. Taip siekiama partneriams užtikrinti teisinį aiškumą, kad kai jie registruoja partnerystę, iš anksto žino, kokia, taikoma teisė, kokia bus taikoma teisė toje partnerystėje. Ir esminiai santokų registruotų, yra esminių skirtumų tarp santokų registruotų partnerysčių ir dėl to komisija mano, kad šiuo etapu būtų paprasčiau teikti du atskirus reglamentus. Ačiū. Dėkoju. Dabar pradėkime diskusijas. Ponas Dejong yra šešėlinis pranešėjas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems nuomonės referentams parengus puikius dokumentus. Visiškai neseniai gavau atsakymus iš Europos komisijos dėl savo klausimų dėl registruotų partnerių teisų ir jų teisės į laisvą judėjimą. Iš tiesų mane labai nuvylė pateikti atsakymai. Komisijos narė Reding praeitie yra sakiusi, kad judėjimo laisvė savyje turi dar kitų teisų. Čia kalbu apie tos pačios lyties partnerius ir jų registruotas partnerysės. Dabargi ji tarsi atsitraukia nuo savo ankstesnių pasisakymų. Aš norėčiau pasinaudoti pono Kešman pranešimu ir į konstatuojamasis dalis įtraukti tokią nuostatą, kuris sakytų, kad judėjimo laisvė neturėtų diskriminuoti partnerystės skirtingų tipų ar santokos ir laisvas judėjimas numato tam tikras nediskriminacinės teisės, kurios yra kur kas platesnės negu kad savo atsakymę patei, pasakė komisija. Kai dėl pačių pasiūlymų, aš sakyčiau, kad jie yra tikrai puikus. Aš džiaugiuosi, kad pono Kešmeno pranešime yra išbrauktas 17 straipsnis, Jis mano frakcijai kėlė didelių sunkumų. Ten buvo pateikta labai atvira ir keista formuluotė. Aš galvočiau, kad reikėtų galbūt šiek tiek sustiprinti pirmą A dalį, kalbu apie 18 straipsnį. Dabar sakoma, kad toks atsisakymas nepažeidžia pagrindinių teisų hartijos, tai yra gerai, bet jeigu pažiūrėtume į 21 straipsnį, būtų galima e, pridėti dar formuluočių. Taip pat turiu dar vieną pastebėjimą. Abiejose pranešimuose Gebhardt 23a, 23a konstituojamoji dalis, ten sakoma, kad įprastinė vieta turi būti aiškinama ES lygių ir tokia teisė neturėtų būti palikta atskiroms valstybėms narėms. Bet jeigu tokia apibrieštis egzistuoja, tai ji turi tapti ES teisės dalimi. Aš manau, pakaktų pasakyti to, kad reikia tokios savokos apibriešties bet e, dar kartą norėčiau pasakyti, kad e, abu pranešimai gan sklandžiai e, buvo svarstomi komitetuose. Dabar išklausykime ponios Intvelt kitos šešėlinės pranešėjos. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams. Su ponė Gebhardt esu dirbusi dėl tos pačio klausimo kito aspekto ir aš tikrai pritariu jūsų pasirinktam darbo metodui, kuris yra labai panašus į ankstesnįje. Reikėtų paskatinti tarybą, kad ji padrasintų valstybės narės laikytis mūsų rekomendacijų ir patvirtinti tokią tvarką, nes jeigu konkrečios tvarkos ES nebus, viskas priklausys nuo teismų, o tuo pasinaudos teisininkai. O mes norėtume, kad būtent pačios poros galėtų pasinaudoti visais privalumais. Taigi aš tikrai pritarčiau jūsų pasiūlymui apjungti abu pranešimus ir reikėtų paraginti Europos komisiją patikti naują pasiūlymą, kuris apjungtų abu siūlomus teisės aktus. Labai teisingai buvo pasakyta, kad registruota partnerystė yra gan naujas reiškinys ir yra 14 valstybių narių, kurios pripažįsta tokias partnerystės ir jos taiko skirtingas reglamentavimo formas. Bet ir pati santoka yra reglamentuojama ne visiškai taip pat visose valstybėse narėse. Kai kurios valstybės pripažįsta tos pačios e, lyties partnerystės, kitos ne. Taip pat ir teisinės prievolės e, galiojančios santokai skiriasi valstybėse narėse. Taigi negalima laikyti santokos e, kaip visiškai kitos kategorijos, lyginant ją su registruota partnerystė. Aš tikiuosi, kad e, kai parlamentas ne vieną kartą reikalavo, paskutinį kartą praėjusią savaitę, kad tos šalis, kurios pripažįsta registruotas partnerystės ir tos pačios lyties santokas, patvirtintų tam tikrą bendrą pripažinimą savitarpio pripažinimo, tarkime, toks pripažinimas yra nustatytas dėl sūrio arba alaus sudedamųjų dalių, bet apie tai nėra kalbama santokos sferoje. Turime pripažinti esamą realybę, poros ir santokos labai skiriasi, mesgi pasisakome už įvairovę, už skirtingumą, kodėlgi to principo nepritaikius ir šioje srityje. Taigi aš iš ties pritariu visiems pasiūlymams, kuriuos pateikė pranešėjai. E, Dėkuoju dabar ponas Jekolino. Ačiū, ponė pirmininkė. Nėra jokios abejonės, kad abu pasiūlymai yra glaudžiai susiję. Abu pranešėjai tą labai aiškiai pasakė abu pasiūlymai turi būti nagrinėjami lygia greta. Mes turime du skirtingus pasiūlymus. Aš labai konkrečiai pakomentuosiu abiejų pasiūlymų teigiamas ir neigiamas pusės. Turime pasiūlymą dėl sutoktinių turto teisinio režimo ir registruotų, registruotų partnerysčių turtinių pasiekmių. Kai dėl partnerysčių, tai nėra visiškai naujas dalykas valstybių narių teisinėje srityje. Tik 14 valstybių narių pripažįsta tokias partnerystės, kitos ne. Tačiau e, čia mes kalbame apie turto klausimus. Todėl vienas bendras pasiūlymas e, būtų naudingas tokiam svarbiam ir įvairialypiam klausimui. Sutuoktiniai gali pasirinkti taikytiną teisę, tam reikalinga užtikrinti bendradarbiavimą. Žinoma, kad e, sutuoktiniai poros uh, turi teisę pasinaudoti judėjimo e, laisvę, pasirinkti gyvenamąją vietą, nepaisant to 2012 metais tas faktas, kad tik pusė valstybių narių yra pripažįsta registruotas partnerystės, e, tas faktas reikalauja mūsų giliau tai apsvarstyti. Ir šį faktą tokį dalyką reikia tikrai e, svarstyti. Kai kurios šalis, e, taip pat ir mano šalis, mato, kad e, yra kuriamos tos paties lyties e, partnerystės Europos teisingumo teismas paskelbė, kad valstybės narės pačios sprendžia, kas yra daroma dėl tos pačios lyties santokų ar partnerysčių. Tokie klausimai turi būti sprendžiami atsižvelgiant į teismų praktiką, kuri susiklostė bėgant metams. Taip pat reikia atsižvelgti į būtinybę taikyti bendras taisyklės santokų atveju. Ir visais atvejais reikia atsižvelgti į tai, kad bent jau Italijoje mes turime pripažinti tai, kur asmenys gyvena, taip pat negalima pamiršti sveikatos aspektų ir kitų aspektų. Aš pasisakau prieš bet kokios rūšės diskriminaciją. Esu prieš bet kokio pobūdžio trukdymus. Nepaisant to, šis klausimas turi būti keliamas ir svarstomas. Tai yra labai rimtas, labai delikatus klausimas. jam nagrinėti būtina pasirinkti atitinkamą požiūrį. Įprastinis sutoktinių turtų teisinio režimo reglamentavimas turi būti nustatytas atžvelgiant į abiejų pranešėjų pateiktus pasiūlymus. Suprantu, kad ir jūs norite pasisakyti, ponė Weber. Taip, ponė pirmininkė. Aš turiu klausimą, bet prieš užduodama jį norėčiau padėkoti abiems pranešėjams ir pasakyti, kad e, taip mums reikėtų vieno e, teisės akto, o ne dviejų skirtingų teisės aktų, jeigu siekiame nuoseklių rezultatų. Jeigu mes norime pademonstruoti, kad esame atviri, kad e, pasisakome už įvairovę, ir nepamirštame to, kas vyksta kitose pasaulio dalyse. Mes turime pripažinti, kad esame dviveidžiai. Teisinė situacija ir toks neiškumas yra gan akivaizdus vienoje šalyje pripažįstamos santokos, po to pasikeičia vyriausybė ir viskas pasikeičia, pasikeičia vertybės, nuostatos ir taip toliau. Taip neturėtų būti. Aš galvoju, kaip galėtų pasikeisti situacija mano pačios šalyje, Rumunijoje. Prieš keletą mėnesių įsiteisėjo naujas civilinis kodeksas. Ten kalbama apie santoką tarp vyro ir moters. Taip pat sakoma, kad nepripažįstamos registruotos partnerystės, taip pat registruotos partnerystės nepripažįstamos ir kitose valstybėse. Taip pat ten yra nuostata, kurioje yra tam tikras iš ankstinis nusistatymas prieš ES teisę. Nežinau, kaip ten tiksliai yra. Uh, tie du straipsniai yra prieštaraujantis vienas kitam. E, taigi mano klausimas yra toks, jeigu tie teisės aktai bus patvirtinti, kokiagi bus situacija poroms, su kokia situacija jos susidurs, bent jau mano atstovaujamoje šalyje. Not... Dėkoju. Nėra daugiau norinčių pasisakyti parlamentarų šioje diskusijoje, taigi suteiksiu žodį dar kartą pranešėjams, kad jie išklausę pasisakymų apibendrintų šį klausimą, ponė Gebhardt. Äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju už diskusiją. Dėkoju Sofijai. Aš stengiuosi laikytis subalansuoto požiūrio, bet tai, ką mes šiandien svarstėme, jau atrodo dalykai, kurie buvo minėti ankstesnėse diskusijose. Bet suprantame, kad valstybėm narėm šie klausimai gali kelti labai daug problemų, jo lab, kad jie sprendžiami įvairiai. Mūsų siekis yra pasiūlyti sprendimą, kad žmonės, kuriem, mm, kurių santoka yra tarptautinė, ir jie nusprendžia skirtis, ar vienas iš sutoktinių miršta, kad žmonės žinotų, kokie įstatymai tokiu atveju, kurios valstybės teisė jiem bus taikoma. Mes turime laikytis šio laikiško požiūrio ir sudaryti galimybę tokias problemas išspręsti Aš sakiau, kad mes turime laikytis subsidiarumo principo ir gerbti valstybių narių teisės aktus. Noriu pasakyti poniai Weber, kad mes nesikišame į nacionalinę teisę, to negalime daryti, bet mes bandome numatyti priemonės problemoms spręsti. O valstybėse narėse santokos įstatymai ženkliai skiriasi, lygiai taip pat kaip skiriasi ir turta e, dalyjantis įstatymai. Mm, skirtingos nuostatos taip pat taikomos ir partnerystėms. Tokios partnerystės ne visose valstybėse narėse yra pripažįstamos. Komisijos pasiūlymo 27 straipsnėje teigiama, kas daroma tais atvejais, kai vienos valstybės situacija įstatymai skiriasi nuo žmonių norų. Mes turime užtikrinti, kad neliktų nuostatų fragmentacijos, kad jos būtų mm, pateikiamos viename teisės akte, kad žmonės turėtų pasirinkimo galimybę. Ir todėl kalbant apie sutoktinių turto teisinį režimą. Yra vienokios nuostatos, o kalbant apie registruotą partnerystę, nesuprantame, kodėl e, čia yra griežtesnės nuostatos ir partneriai turi mažiau pasirinkimo teisės. Ta jau minėjo Maiklas. Mes pabandėme į tai atsižvelgti. Norėčiau paprieštarauti komisijos aiškinimam, kodėl jie negali šiuo abiejų pasiūlymų pateikti kaip vieno, nes juk skiriasi valstybių narių įstatymai ne tik reglamentuojantis registruotą partnerystę, bet taip pat ir su toktiniu turto teisinį režimą. Ir nemanau, kodėl mes negalėtume šių dviejų e, dalykų sujungti vieną pasiūlymą. Maničiau, kad komisijos logika nėra tinkamai pagrista. Pagrindinis dalykas yra tai, e, kad su toktiniu turto teisinis režimas egzistuoja visose valstybėse narėse, o registruotos partnerystės e, nėra, registruota partnerystė ne visose valstybėse narėse yra reglamentuojama įstatymais. Pirmininkas, toliau žodis ponui Kešmin. Evelina jau paminėjo svarbiausius teisinius aspektus. Norėčiau pasakyti, kad registruotos partnerystės e, įstatymai taikomi visoms registruotoms partnerystėms, ne tik tos paties lyties asmenų. Asmenys gali pasirinkti nebūtinai tuoktis bažnyčioje, bet sudaryti civilinės partnerystės sutartį, kuri yra registruota partnerystė. Tai yra dviejų asmenų bendras gyvenimas. Būdamas e, žydras, galbūt norėčiau, kad registruotoms partnerystėms būtų taikomi e, įstatymai, kitokie įstatymai. Jei, pavyzdžiui, turiu partnerį Lenką ir manęs nebelieka, kad tada aiškiai įstatymai reglamentuotų, kas, kas bus su mano turtu ar su mano banko sąskaitomis. Čia mes kalbame bet kuriuo atveju, kai kalbame ir apie santoką, ir apie partnerystę, apie tuos ryšius, kurie, apie meilę ir, ir, ir pagarbą, kurie sieja tuos du asmenys, tai todėl jų teisės ir, mm, ir, ir pareigos yra irgi iš principo tokios pačios. Pone Weber, negaliu jum atsakyti jūsų pateiktą klausimą, bet tokių prieštaravimų yra ir su toktiniu, te, e, ir santokos teisėje, ir um, registruotos partnerystės teisėje. Ir manau, kad mes e, turėtume pasinaudoti galimybę ir užtikrinti teisinę iškumą šiais klausimais. O kalbant apie ankstesnį italų kolegos atliktą darbą iš APP frakcijų, kuris dirba šeimų susijungimo srityje. Galbūt mums čia irgi reikia laikytis to paties požiūrio, leisti susijungti visoms šeimoms be jokios diskriminacijos, kuri dabar dar išlieka valstybių narių įstatymuose. O dėl pakeitimo 18 straipsniui 1a, 1a punktui angliškai aš panaudau žodį terminą mei, o ko gero čia reiktų naudoti žodelį shell. Tai labai jautrus klausimas. Bet aš norėčiau kad mes laikytumės to paties principo, kai kalbame apie sutoktinių, sutok, apie santoką ir apie registruotą partnerystę ir apie turtą abiem atvejais. Manau, kad mūsų komitete mes tikrai turime pakankamai, mm, pakankamai galimybių proto kad mums pavyktų tai pasiekti. Dėkui poniai Gebhard, dėkui ponui Kešmenui, dėkui visiems dalyvavusiem diskusijom. Baigiame nagrinėti šį klausimą, o pakeitimų pateikimo paskutinė data yra 11 balandžio iki pietų 11 11 balandžio 12 valanda. Balsavimas mūsų komitete dėl šių nuomonių bus 31 gegužės. Jei nėra prieštaraujančių, tada eikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra 11 darbo tvarkės punktas ES hartyje žiniasklaidos laisvės ES standartų nustatymas. Pranešėja yra ponė Weber. Šiandien esame numatę pirmąjį keitimąsi nuomonėmis, pranešimas savo iniciatyva. Ir taip pat džiaugiamės, kad ponas Šojer yra atvykęs, jis atstovauja tyrimų grupiai iš Sarbriukeno Europos žiniasklaidos teisės instituto. Turime informacijos apie šio instituto veiklą. E, mūsų posėdžio dalyviams ta informacija buvo išplatinta. Šis institutas atlieka tyrimus, kad būtų atnaujinta 2004 metais atlikta studija apie piliečių informavimą ir jų teisę į teisę gauti išsame informaciją. Ponas Šiuder pristatys tos studijos rezultatus. Taip pat mūsų posėdėje ir Europos komisijos spaudos laisvės ir pluralizmo aukšto lygio grupės atstovas. Ponas Gerard de Graf, kuris yra iš e, informacijos visuomenės medija generalinio direktorato. Jis taip pat pateiks mums šiek tiek informacijos apie tai, kas svarstoma šioje aukšto lygio grupėje. Pirmiausia, suteiksime žodį poniai Weber, tada ponui Šojer, tada ponui Degraf, o tada suteiksime žodį e, komiteto nariams. Pone Weber. Ačiū, pirmininkė. Manau, būtų teisinga teikti, kad Europos parlamente per pastarosius keliarius metus buvo parengta nemažai rezoliucijų susijusių su žiniasklaidos laisvė įvairiose šalise. Vykstant diskusijoms plenarinėse sesijose paaiškėjo, kad problemos, kurių nustatėme kai kuriuose šalyse, yra tos problemos, kurios daugiau ar mažiau egzistuoja praktiškai visose ES valstybėse narėse. Žinoma, turime prisiminti, kad Europos taryba paskelbė įspūdingą skaičių rekomendacijų susijusių su žiniasklaida, žiniasklaidos laisvė ir žiniasklaidos vaidmeniu. Tai yra visiškai normalus dalykas, nes e, Šiais laikais įvairių žiniasklaidos rūšių svarba yra nepaprastai didelė, jie yra daug didesnė nei prieš 50 ar net prieš 20 metų. Dabar norėčiau tik keliais žodžiais pristatyti pranešimą rengiamą savo iniciatyvą. jį parengti buvo nuspręsta atsižvelgiant į pastaraisiais metais vykusias diskusijas dėl žiniasklaidos padėties įvairiose valstybėse narėse. E, Šios nuomonės rengimas yra susijęs ir su tuo, kad e, pagrindinių teisų hartija dabar jau yra teisiškai privalomas dokumentas Europos Sąjungoje. Šiame pranešime norėjau akcentuoti tuos straipsnius, kurie yra svarbus šioje srityje. Turiu galvoje ypač Hartijos 11 straipsnį, kur kalbama apie žodžio laisvę ir informacija. Ten sakoma, kad visi asmenys turi e, žodžio laisvę, tai yra į tai įeina teisė reikšti savo nuomonę, neatsižvelgintis sienas. Taip pat antroje dalyje pasakyta, kad žiniasklaidos laisvė ir pluralizmas turi būti gerbiami. Galvojant apie šį pranešimą, iš karto kyla keletas klausimų. Pavyzdžiui, kokį vaidmenį atlieka viešusios institucijos, valstybės institucijos apribodamos tą teisę arba užtikrindamos jos apsaugą. Taip pat ką reiškia žiniasklaidos pluralizmas ir žiniasklaidos laisvė. Ar ta laisvė yra absoliuti, ar siejama su tam tikrais apribojimais. Taip pat koks yra skirtumas tarp viešosios ir privačios žiniasklaidos, kuo skiriasi jos teisės ir laisvės. Taip pat, ką reiškia standartų nustatymas. Ar norime valstybinio reguliavimo, ar tai būtų geriausias būdas užtikrinti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą, ar norime kalbėti apie žiniasklaidos savireguliavimą. Visus šios klausimus e, nagrinėsiu pranešime. Tačiau to proceso rengimas yra ilgas procesas. Šio pranešimo rengimas yra ilgas procesas ir kol kas vyksta pasikeitimas nuomonėmis. Tai yra mano klausimosi etapas. Norėčiau šiandien išklausyti mūsų ypatingų svečių. Taip pat noriu išklausyti ir kolegų. Tai yra Libe komiteto narių, šešėlinių pranešėjų. Ir aš taip pat kaip, greič, kaip galėdama greičiau pateiksiu jums darbų grafiką, aptarsiu galimybę prieš paskelbent pranešimą pateikti darbinį dokumentą. Ir manau, kad būtų gerai dėl šio pranešimo balsuoti iki metų pabaigos, kai tikiuosi vyks bendras e, balsavimas Užsienio reikalų komitete dėl žiniasklaidos laisvės pasaulyje. Būtų gerai, kad būtų apžvelgtos abi žiniasklaidos dimensijos ir būtų kalbama apie žiniasklaidos apsaugą ir ES ir pasaulyje. Taigi tiek norėjau pasakyti, dabar nekantrai laukiu svečių pasisakymų. Ačiū, dėkoju poniai Weber. Dabar atėjo eilė ponui Šoir. Jis pristatys darbą, kurį atlieka Europos žiniasklaidos laisvės institutas. Žodis ponui Šoir. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, ponios ir ponai, dėkoju pranešėjai už pristatymą ir ačiū, kad pasveikinote ekspertus, kurie pakviesti į Libę komiteto posėdį. Manęs buvo paprašyta pateikti pranešimą savo gimtają kalbą, tai yra vokiečių kalba. E, duosiu Jums keletą sekundžių, kad užsidėtumėte ausinės. Savo šio ryto pranešime norėčiau sutelkti dėmesį į porą aspektų. Buvau informuotas, kad visi komiteto nariai gaus mūsų brošiūrų kopijas. Taigi dabar tik keletas akcentų, paminėsiu keletą prioritetų. Visų pirma, šiek tiek bendros informacijos apie mūsų atliekamą studiją, o po to papasakosiu, kiek pasistumėjome rengdami šią studiją. Norėčiau visų pirma pristatyti mūsų pasirinktą metodą. Kad e, jūs galėtumėte suprasti, kokia, kokia bus mūsų ataskaita. Pone Weber jau paminėjo, kad 2004 metais buvo parengta studija, ją už, ir tada užsakė Lybe komitetas. E, Düsseldorfo Europos žiniasklaidos institutas atliko tą studiją. Ir kaip sakė ponia Weber, ta studija buvo parengta dėl to, kad kai kuriuose valstybėse narėse susiklostė situacija, kuri kėlė susirūpinimą Europos parlamentui. Ir buvo parengta keletas rezoliucijų, uh, Viena dėl žiniasklaidos koncentracijos, kita dėl e, pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje. Atlikus studiją buvo parengta Europos parlamento rezoliucija, ji buvo patvirtinta 2004 m. balandį. Jos pavadinimas dėl uh, žodžio ir informacijos laisvės pažeidimo ES ir ypač Italijoje. Remiantis pagrindinių žmogaus teisų hartijos 11 straipsnio antra dalimi. Tiek būtų bendros informacijos. Mūsų dabar yra paprašyta atnaujinti šią studiją. Žinoma, turime gilintis į padėtį įvairiose valstybėse narėse, įskaitant tas, kurios E, įstojo į Europos Sąjungą po 2004 metų. Žinoma, per tą laikotarpį buvo daug įvykių, apie juos greitai pakalbėsiu. Visų pirma, įsigaliojo Lisabonos sutartis, tai yra pirminė teisė ir dabar sutartyje yra įtvirtinta e, žodžio laisvė buvo ir kitų įvykių po 2004 metų. Juos trumpai paminėsiu. Pavyzdžiui, 2007 metais įsigaliojo direktyva dėl žiniasklaidos. Taip pat komisija paskelbė komunikatą dėl um, e, dėl valstybės pagalbos viešai žiniasklaidai. Taip pat reikėtų prisiminti 2010 metų atvejį, kurį atsargiai galėčiau pavadinti Vengrijos atveju. 2011 metų pradžioje buvo patvirtinti patvirtinti teisės aktai, kurie sukėlė komisijos ir kitų institucijų reakciją. Tačiau turiu pasakyti, kad dar 2010 metais buvo priimta tam tikrų teisės aktų, dėl kurių praėjusiu metu kovo mėnesį buvo patvirtinta rezoliucija, kurioje Europos parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl to, ar Vengrijos atitinkamuose teisės aktuose buvo atsižvelgta į valstybių narių įsipareigojimus E, garantuoti e, žiniasklaidos ir žodžio laisvę. Taigi būtent tokiomis sąlygomis mes atliekame savo darbą. Dabar kalbėsiu apie dabartinę situaciją. Vasario 15 dieną mes parengėme pradinę ataskaitą, kuri buvo perduota Libe komiteto sekretoriatui. Toje tarpinėje pradinėje ataskaitoje mes apžvelgėme padėtį keliose valstybėse narėse, jos paminėjau šioje skaidrėje, tai Bulgarija, Čekija, Prancūzija, Lietuva, Malta ir Slovakija. Tas ataskaitos dalis jūs jau turite. Dabar mes stengiamės gilintis į kitų šalių ataskaitas. Apie ko, ką turiu galvoje, sakydamas šalių ataskaitos. Tos ataskaitos yra rengiamos pasitelkiant ekspertus ir korespondentus įvairiose šalise, kurie reaguoja į mūsų prašymus. Mes esame parengę klausimyną Ir atsakymai į tuos e, klausimino klausimus mums padeda susidaryti įspūdį apie žiniasklaidos padėtį, apie tai, kokių garantijų yra tose šalise. Turiu galvoje ne tik žiniasklaidos ir žodžio laisvę, bet ir garantijas priežiūros institucijoms, konstitucinė prasme. Ar yra galimybė užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomumą? Dar vienas aspektas, į kurį gilinamės, ar yra numatyta priemonių dėl prievolių užtikrinti visuomeninės paslaugas, pavyzdžiui, visuomeninio transliuotojo paslaugas. Ar yra numatyta prievolė teikti informaciją visiems piliečiams ir ar yra numatytos techninės galimybės tai daryti. Uh, žvelgiant iš kitos pusės, piliečiai turi pagrist, gali pagristai tikėtis turėti prieigą prie interneto ir informacijos. Tai yra konstituciniai aspektai. Šalia be rašytinių žiniasklaidos įstatymų yra parengti ir elgesio kodeksai. kurie nustato, kaip turi dirbti atskiros e, žiniasklaidos bendrovės, televizija ir taip toliau. Mes čia vadovaujamės dviejopų požiūrių į žiniasklaidos laisvę. Viena vertus mes bandome išsiaiškinti, kiek laisva yra žiniasklaida teikti informaciją piliečiams, tai yra pirmas aspektas. Kitas dalykas, kiek laisvės turi piliečiai prieiti prie tos informacijos. Taigi, gilinamės į šiuos du aspektus, kad mm, parengtume savo nuomonę. Taigi, žiniasklaidos laisvė. Aiškinamės, ar yra numatoma prieiga visiems suinteresuotiems asmenims, taip pat galvojame, gilinamės į rinkos sąlygas ir taip pat e, žiūrime, kokios prievalės nustatytos asmenims, kurie teikia visuomeninių transliuotojų paslaugas. E, taip pat aiškinamės, kokių galimybių E, žiniasklaidos įmonės turi e, teikti informaciją piliečiams, kokių yra, pavyzdžiui, galimybių e, skleisti informaciją liniais tinklais ir panašiai. Taip pat, jeigu informacija yra svarbi E, visuomeninių požiūrių, kokių galimybių yra teikti tą informaciją. Taip pat, ar piliečiai turi galimybę pareikšti savo nuomonę apie tai, koks turinys jiems yra teikiamas ir kaip jis yra teikiamas. Mes žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse uh, yra nevyriausybinių organizacijų, pilietinės visuomenės veikėjų, kurie dalyvauja visuomeninio transliuotojo veikloje. Taip pat žinome, kad kai kuriuose šalise galioja ir ombudsmenų sistema. Ir tai suteikia galimybę piliečiams reikšti savo nuomonę apie tai, kokio turinio turi būti žiniasklaidoje. Uh, Turiu galvoje ir klasikinės e, televizijos, ir radijos stotis, ir internetinę žiniasklaidą. Taigi būtent į tokius esminius aspektus mes gilinamės. Kaip ir 2004 metais mes aiškinsime situaciją kiekvienoje valstybėje narėje, žiūrėsime, kokia yra padėtis konkrečiose rinkose, kas yra svarbiausi subjektai radio ir televizijos transliacijų srityje. Uh, Taip pat norime išsiaiškinti, kaip yra įvairioms įmonėms paskirstomos pajamos iš reklamos. Ir savo korespondentų mes taip pat paprašėme pareikšti savo nuomonę, kokių pokyčių jų nuomonė reikia, kad būtų išspręstos nustatytos problemos. Sprendžiant iš dabartinės padėties, man atrodo, kad pagrindinės problemos yra žiniasklaidos koncentracija, žiniasklaidos apsauga, informacijos šaltinių slaptumo užtikrinimas arba informacijos šaltinių atskleidimas, piliečių prieiga prie informacijos, visiško skaidrumo užtikrinimas. Atrodo, kad daugelie šalių piliečiai, piliečiams sunku sužinoti, kam priklauso konkrečios žiniasklaidos e, bendrovės, su kokiais interesais jos siejamos. Ir yra tik kelios e, valstybės narės, kurios e, imasi iniciatyvos pateikti tą informaciją. Mūsų studijoje yra dar vienas skirsnis, apie jį kalbėsiu trumpai, nes ponė Weber jį jau iš esmės pristatė. Tas skyrius suteiks galimybę palyginti atskiras valstybės narės ir taip pat Jame kalbame apie tai, ko galime tikėtis iš Europos standartų. Čia aš kalbu apie Europos žmogaus teisų konvencijos 10 straipsnį, taip pat įvairius Europos tarybos sudarytus sustikimus, taip pat ministrų komiteto patvirtintas rekomendacijas ir taip pat Europos tarybos parlamentinės asamblėjos rekomendacijas. Taip pat reikia paminėti ir ES teisyną. Čia turime ES sutarties, sutartį. E, jos antrą šeštą straipsnius, kuriame kalbama apie ES tikslus ir vertybės. Taip pat buvo paminėtas ir 11 straipsnis, kuris garantuoja žiniasklaidos mm, pluralizmą ir laisvę. Ir reikia neužmiršti, kad turime pagrindinės laisvės, konkurencijos politiką, kultūros politiką ir taip pat antrinę teisę. Tai yra tie lyginamieji standartai, kuriuos mes e, suformuosime ir taip pat atliksime ir palyginamąją analizę. E, žiūrėsime į valstybių narių skirtumus ir stengsime išsiaiškinti, kiek pasistumėta rengiant Europos standartus. Tai mums suteiks galimybę pateikti išvadas ir pasiūlyti rekomendacijų dėl tolesnių žingsnių. Keletą žodžių apie mūsų darbų grafiką. Galutinį studijos projektą mes tikimės parengti iki gegužės pabaigos, jį perdosime komiteto sekretoriatui. Be to, numatysime 6-8 savaičių laikotarpį, kad galėtume atsižvelgti į jūsų reakcijas, jūsų prašymus, tada parengsime galutinę studiją. Jeigu turite man klausimų, dabar esu pasirengęs juos atsakyti. Ačiū. Dėkuoju. Dėkoju už Jūsų pristatymą. Pagal darbo tvarkę 10.45 yra numatytas balsavimas mūsų komitete. Ir kaip žinia, e, tuo metu į salę pradės rinktis kiti komiteto nariai, skubėdami balsuoti, kadangi turi ir kitų įsipareigojimų. Taigi aš norėčiau pabrėžti, kad turime tik pusvalandį šioms diskusijoms ir dabar turime išklausyti pono Degra pranešimo, pristatymo. Jis yra Europos komisijos informacinės visuomenės, medijos ir audiovizualinių paslaugų mm, generalinio direktorato atstovas, taigi ponė Degrafa, e, pirmiausia, suteiksiu žodį jums, o po to pradėsime diskusiją su komiteto nariais. Ačiū, ponė pirmininkė, E, ponė pranešėja, Weber, gerbiami komiteto nariai, pasistengsiu kalbėti trumpai. Keletas pastabų. Pirmiausia, pradinės pastabos. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas yra taip susidomėjęs ir taip aktyviai dirba žiniasklaidos laisvių srityje ir džiaugiuosi, kad ponė Weber šiais metais vėliau parengs pranešimą šiuo klausimu. Kaip žinote, komisija visuomet buvo įsipareigojusi ginti žiniasklaidos laisvę, informaciją, žiniasklaidos pluralizmą, nes tai yra pluralistinės demokratinės visuomenės pagrindas. Būtent tokia ir yra bei turėtų būti Europos Sąjunga. Tačiau, kadangi jau svarstame šį klausimą, norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisija gali dirbti tik pagal sutarties numatytas kompetencijas ir, kaip sakoma, sutartyse, kai dėl pagrindinių teisių hartijos 51 straipsnio, kuris buvo paminėtas jau ne kartą šiandien, tos nuostatos yra taikomos valstybėms narėms tais atvejais, kai jos taiko ES teisę. Taigi mūsų kompetencijos galios yra gan ribotos. Dabar perėsiu prie to, kokios gyveiklos imasi Europos komisija, reaguodama iš dalies ir į Europos parlamento patvirtintą praėjus šį vasarį rezoliuciją dėl Vengrijos. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, aukštosios darbo grupės veikla, kurią paminėjo ponas pirmininkas. Ši aukšta darbo grupė buvo įsteigta praėjusiu metu antrąją pusę Per savo egzistavimo laiką ji buvo susitikusi tris kartus. Šios grupės pirmininkas yra buvęs Latvijos, buvusi Latvijos prezidentė Vikė Freiberga, o trys kiti nariai yra Dobra Gumeilien, buvusi Vokietijos teisingumo ministrė, profesorius Madūrų ir Ben Hammersley. Ši grupė buvo paprašyta išnagrinėti visokią riziką kylančią žiniasklaidos laisviai ir pluralizmui bei apibriežti galimus veiksmus bei tolesnius veiksmus, kurių būtų galima imtis ES lygių. Bus parengta ataskaita ir joje bus numatytos konkrečios rekomendacijos, kurios padėtų ginti žiniasklaidos laisvę ir pluralizmą ES. Ataskaita Tikimasi, iki metų pabaigos bus parengta ir pateikta Europos komisijai. Šią ataskaitą bus prieinama visuomenė ir aš tikiuosi, kad ir Europos parlamentas svarstys e, šią aukštos grupės parengtą ataskaitą. Ji veikia visiškai savarankiškai, nepriklausomai komisija jai teikia tiesiog logistinę paramą. Taigi ši grupė bando atsakyti į kai kuriuos klausimus. Pirma, nustatyti žiniasklaidos laisvės apribojimus, įskaitant valstybės kišimasi teisinė prasme arba praktinė prasme. Taip pat ji bandys atsakyti į klausimą į reguliuojančių institucijų veiklą ir informacijos šaltinių slaptumą, peržvelgs teisės aktus ir visus rizikos faktorius. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas yra žiniasklaidos nuosavybės pasiekmes bei žiniasklaidos atskaitomybė, etinės normos ir pasitikėjimas žiniasklaida. Pirmasis susitikimas vyko vasario mėnesį, vėliau įvyko dar du susitikimai, pastarasis vyko prieš keletą savaičių. Labai daug dėmesio buvo skirta žiniasklaidos laisvai ir nepriklausomumui, tiek iš žurnalistų pusės, tiek ir iš žiniasklaidos nuosavybės perspektyvos. Paskutinėme susitikime buvo kalbama daugiausia apie etinius standartus, etikos standartus. Ši grupė kviečiasi ekspertus ir yra numačiusi surenkti dar ne vieną klausimą. Grupės pirmininkė e, Vikė Freiberga sakė, kad per pas, per ateinančius mėnesius yra numatyta dar penki susitikimai skirtingose valstybėse narėse su suinteresuotomis šalimis ir akademikų bendruomenės atstovais. Tai tiek apie aukštosios, aukšto lygio darbo grupę ir jos veiklą. Toliau norėčiau pakalbėti apie štai ką. Su Europos parlamento parama ir parengiamaisiais veiksmais. Mes dirbame su Europos insti institutu ir bandome įsteigti e, žiniasklaidos informacijos institutą Šumano centre. Dabar šis centras veikia ir šis centras rengia ataskaitą dėl ES kompetencijų ir ES komisijos kompetencijų žiniasklaidos pluralizmo sferoje. Ataskaita turi būti parengta dar iki šių metų vasaros. Ir dar viena veikla, veiklos sritis, apie kurią noriu pakalbėti, yra komisijos narės Krūs įsteigta darbo grupė dėl žiniasklaidos ateities. Būtent ji nagrinėja internetinę revoliuciją, naujas technologinės priemonės, kurios turės įtakos žiniasklaidos sferai. Naujovės ir pasikeitimai šioje srityje yra nepaprastai spartus, atsiranda rinkoje nauji žiniasklaidos kanalai, naujos priemonės, jos turi įtakos galiojančioms žiniasklaidoms priemonėms, ypač spaudai ir turi įtakos jų išgyvenimui. Taigi labai svarbu užtikrinti, taip sakant, sveiką, skirtingą, įvairialypę žiniasklaidos pramonę Europos Sąjungoje ir būtina užtikrinti, kad piliečiai turėtų galimybę gauti kokybiškas žinias ir informaciją. E, Šiai darbo grupiai priklauso 25 nariai iš pačių įvairiausių žiniasklaidos sektoriaus sferų. Jai priklauso ir žurnalistai ir mes tikimės, kad ši grupė parengs savo veiklos ataskaitą iki birželio pabaigos. Ir tikimės, kad ir parlamentas parodys savo susidomėjimą šios grupės ataskaitą. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad žiniasklaidos laisvės gynimas yra klausimas svarbus visiems Europoje. Šis klausimas galbūt labiau matomas kai kuriuose valstybėse narėse, bet būtina užtikrinti nuoseklės mūsų pastangas, ko, e, užtikrinant žiniasklaidos laisvės. Tam reikalingas visų mūsų bendradarbiavimas ir norėčiau akcentuoti, kaip mes labai vertiname Europos parlamento įsitraukimą į šią veiklą. Pirmininkas, ačiū Jums už pristatymą. Dabar persime prie diskusijų. Yra šeši parlamento nariai norintys pasisakyti. Turime mažiau negu 20 minučių diskusijai užbaigti, taigi siūlyčiau Jums raginčiau laikytis dviejų minučių limito Jums pasisakyti. Tokiu būdu Mes baigsime diskusijas laiku, e, kai į salę be 15.11 pradės rinktis, rinktis kiti kolegos. Taigi pradėsime nuo pono Tavarės. Prašom. President, uh... Dėkui, ponė pirmininkė. Aišku, kad e, spauda susijusi ne tik su spaudos ir išlai, išraiškos laisvė, bet ir su pačiomis įvairiausiomis mūsų laisvėmis. Yra tai, spauda yra mūsų laisvių pagrindas. Ir piliečiai nori, kad ES gintų spaudos laisvę, vaidintų lemiamą vaidmenį ginant spaudos laisvę ateina labai daug peticijų, šiuo klausimu ir šiek tiek nusivylę piliečiai, kai išaiškėja, kad Europos institucijos dėja turi tik ribotą veikimo laisvę šioje srityje. Spaudoje buvo nemažai krizių, tai yra ir e, žurnalistikos krizę, kai e, žurnalistai negauna stabilių pajamų ir tada elgesi ne visai tinkamai, net ir neteisėtai, kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybėse narėse e, spaudoje vyksta įvairūs keitimosi procesai, keičiasi pati spauda, nežinom, nebežinom, kaip atskirti asmeninį blogą nuo profesinio blogo, profesinio internetinio dienoraščio. Kalbant apie spaudos esmę ar struktūrą, tai dabar spauda yra labai globalizuota ir žinios, kurias skaitome ir informacija, kurią gauname, yra iš viso pasaulio. Spaudos situacija dabar labai įvairi, ypač čia turiu galvoje subsidiarumo principą sakote, kad valstybėm narėm galioja tik tai pagrindinių teisių hartija, kai kalbame apie Europos teisės taikymą. Minėjote, kad reikia išsiaiškinti situaciją, bet mane aišku, kodėl komisija neįgyvendina spaudos pluralizmo stebėsenos priemonės E, kurią pati inicijavo. Parlamentas bandė tokį bandomąjį projektą inicijuoti. Tiek, ko gero galėčiau pasakyti, mūsų laukia daug darbo šioje srityje. Ponas Šojer sakė, kad turime konsultuoti su suinteresuotomis pusėmis, bet mes visi šiuo atveju, kalbant apie spaudos pluralizmą, esame suinteresuotosios pusės. Ir jei norime užtikrinti demokratiją Europoje, mums reikia gerų ir veiksmingų standartų šioje srityje. Pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, žurnalistas buvo Portugalijoje išmestas iš visuomeninio transliuotojo, iš radijos, nes pateikė labai griežtą komentarą net ne dėl Portugalijos vyriausybės, o dėl Angolos vyriausybės. Taigi turime veikti, nieko nelaukdami. Dėkui. E, toliau žodis ponui Ilčev. Dėkui, ponė pirmininkė. Taip pat pritariu tam, kad reiktų sustiprinti tuos Europos teisės aspektus, kurie susiję su spaudos pluralizmu, spaudos teisėmis išraiškos laisvė ir apskritai spauda. Kai kuriuose valstybėse narėse buvo nukrypimas nuo spaudos standartų noriu pasakyti, kad spauda vis glaudžiau siejasi su verslu. Didelės žiniasklaidos grupės užmiršta savo pagrindinį vaidmenį. E, praktiškai ne pasirenka pusę uh, valstybėje pasirenka vietoj objektivaus stebėtojo tampa suinteresuotų veikėjų ir politinių instrumentų savo savininkų rankose. Labai dažnai spaudos ir žiniasklaidos savininkai yra bankininkai, vadovai, kurie yra valdžioje arba kurie pasinaudodami spauda bando patekti į valdžią. Tuo būdu spaudos spauda e, degraduoja. Jei matome, kad bankas finansuoja žiniasklaidos e, grupę, kuri labai palankiai žiūri į valdžioje esamą partiją, tai galime suprasti, kad tokia situacija nėra objektyvi ir piliečiai nesupranta, kodėl žiniasklaida tarnauja valdžiai ir kodėl e, toje sistemoje dar yra ir bankai. Aš manau, kad pranešėjos užduotis yra pakankamai sudėtinga ir esu pasirengęs jai padėti. E, pone Gonč, dėkoju, ponė pirmininkė, mes labai dažnai skundžiamės, kad ES labai griežtai žiūri, kaip įgyvendinamos vidaus rinkos taisyklės bet nepakankamai dėmesio skiriama demokratijos ir laisvės aspektams. Jolab, kad dabar pagrindinių teisių hartija yra įrašyta į Lisabonos sutartį. Aš manau, kad ta iniciatyva, kurioje mes dabar visi dalyvaujame, yra labai svarbi. Mum keliami reikalavimai stojant į Europos Sąjungą, bet jau įstojus tie standartai išnyksta. Ir dėl to manau, kad reiktų sveikinti parlamento lybę komiteto iniciatyvą ir komisijos iniciatyvą, kurioje, e, kuria siekiama uh, kad veiktų aukšto lygio spaudos laisvės ir pluralizmo grupė, kad būtų atliekamos minėtos, minėta, būtų atliekama minėta studija. Ir manau, kad reiktų sukurti sinergiją tarp lybė ir komisijos iniciatyvo. Buvo paminėtas taip pat, e, buvo paminėta taip pat ir akademinė bendruomenė. Ir reikia pagalvoti, kaip iš tos sinergijos galėtume gauti e, naudingų rezultatų, kuriais galėtume pasiremti ateityje, žengdami į priekį. Dėkui. Dėkoju, ponas Bronks. E, spaudos laisvės. Laisvė tai du aspektai. Pirmiausia, tai laisvė nuo valstybės kontrolės nuo pribojimų cenzūros ir bausmių ir taip pat senaties terminas. Nu, laisvė nuo nurodymų. Tai yra e, vieni iš pagrindinių principų. E, viešieji e, transliuotojai turėtų būti atskaitingi visuomeniai, bet kitaip neturėtų būti kontroliuojami. Spauda, e, bet kokia spauda turėtų būti objektyvi ir nepasisakyti už neskatinti smurto, neapykantos ir kitų dalykų. Kai kalbame apie rašytinę spaudą, e, turime jai suteikti laisvę, o kai kalbame apie internetinę spaudą, jinai taip pat turėtų būti neribojama, išskyrus tai, kad neturėtų skatinti uh, smurk, smurto ir kitų neigiamų dalykų. Kai kalbame apie Vengriją ir ją kritikuojame, turėtume pasidomėti, kiek spaudos laisvės egzistuoja kitose valstybėse narėse. Europos parlamentas praėjusią savaitę e, skatino, kad būtų imtasi priemonių prieš e, laisvės partijos svetainę. Kai kurios valstybės narės persekioja e, žurnalistus, kurie teikia kritinės nuomonės. Mano šalyje net ir rinkimų metu e, spauda leidžia savo pateikti subjektyvę nuomonę apie įvairius kandidatus netaip seniai Vokietijos spaudoje buvo diskusija, ar nereikia uždrausti vienos iš politinių partijų, remiantis duomenimis, kurie, kaip po to išaiškėjo, buvo sufabrikuoti. Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse yra laisvės patvirtintai politiniai partijai, bet ne jos oponentams. Dėkui. Thank you, Chair. I would uh, warmly welcome this debate today and all our joint efforts. Pone Fajon, ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi šią diskusiją. Manau, kad reikia kalbėti apie žiniasklaidos laisvę, tai labai svarbu apsaugant žmogaus teisės. Labai svarbu, kad mes aptarėme dabar žiniasklaidos pasaulyje kylančias problemas. Reikia aptarti labai įvairius klausimus. Tai yra politinis verslo spaudimas žiniasklaidai, naujas socialinės žiniasklaidos reiškinys ir jos poveikis e, e, spaudai, kokybės informacijai, taip pat reikia kalbėti ir apie tyriamosios žurnalistikos toką. Mes jau maždaug metus kalbame apie Vengrijos atvejį ir tai, manau, turi būti pavojaus signalas visoms Europos institucijoms. E, tai išryškina poreikį apsaugoti nepriklausomą e, spaudą. Mes žinome, kad Vengrija nėra vienintelis atvejis. Europos lygių neturime iškaus ir griežto mechanizmo, kuris padėtų stebėti žodžio laisvę ir informaciją valstybėse narėse, mes turėtume labiau pasigilinti, kas vyksta mūsų šalise. Džiaugiuosi, kad Europos komisija vadovaujasi mūsų rekomendacijomis pasiūlyti tam tikrą mechanizmą, kuris padėtų panaikinti naujų žiniasklaidos teisės aktų įgyvendinimo spragas. Labai svarbu, kad mūsų šalise vyktų atviros ir skaidros diskusijos, kuriuose dalyvautų pilietinė visuomenė, žurnal, prie teisės aktų kūrimo prisidėtų ir žurnalistai. Tačiau to dažnai nedaroma, kaip parodė ir Vengrijos pavyzdys. Mano nuomonė, labai svarbu, kad vyriausybės nacionaliniu lygiu, tarptautiniu lygiu nepriimtų teisės aktų, kurie reglamentuotų žurnalistikos turinį. Turėtų būti skatinamas savireguliavimas, kad būtų išvengta politinio spaudimo. Kolegos, mes ir toliau turime būti atidus, mes matome įvairių žiniasklaidos kontrolės ir spaudimo formų, e, smurto, taip pat e, skirtinga prieiga prie informacijos žurnalistams neužkerta kelio piknaudžiauti valdžia valstybinėse ir privačiose įmonėse. Kita vertus, ekonominė padėtis sukuria tokias aplinką, kai žiniasklaida tampa vis labiau priklausoma nuo investicijų ir savininkų. Dar vienas nerima kelintis dalykas man yra tai, kad nyksta tyriamoji žurnalistika. Ir vienas iš klausimų, kurį turėtume nagrinėti nuomonėje, kuri rengiama savo iniciatyva, yra tai, kad žiniasklaida susiduria su nauja skaitmeninė aplinka. Ji mums visiems gali duoti daug privalumų, tačiau su tuo iššūkiu mes turėtume tvarkytis tinkamai, galvoti apie naujus visuomenės reikalavimus. Šiandien nekalbame apie interneto ir socialinę žiniasklaidą, tačiau tai yra naujoji realybė ir žmonės vis daugiau naudojasi tomis naujomis informacijos priemonėmis, kurios jau dabar daro didelę įtaką tradiciniai žiniasklaidai. Esu girdėjusi, kad Junktinėje karalystėje jaunoji karta uh, nebeperka laikraščių ir nebeskaito laikraščių. Taigi susidurime su daugybė naujų iššūkių, turime bendradarbiauti, kad juos įveiktume ir esu pasirengusi dirbti su Renata ir kitais kolegomis, pasistengti, kad mūsų visų valstybėse būtų užtikrinta žiniasklaidos laisvė. Ačiū, ponia Makentaja, po to, po to pranešėją, paprašysiu visų tylos, kad galėtume baigti šią diskusiją. Pone Makintaja. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi šią diskusiją. Džiaugiuosi, kad turime galimybę pasigilinti į žiniasklaidos laisvę visoje Europos Sąjungoje. Tai yra visiems mums svarbus dalykas. Esu įsitikinusi, kad ponė Weber tikrai puik, atliks puikų darbą rengdama šį pranešimą. Turiu pastabą ir klausimą. Viena iš priežasčių, kodėl ši tema susilaukė tiek daug mūsų dėmesio, yra Vengrija. Tačiau labai svarbu, kad tai mums suteikia galimybę mm, pademonstruoti visiškai objektyvų požiūrį, kad e, Vengrija nesijaustų išskirta. Labai svarbu, kad mes vienodai domėsimės visomis ES šalimis ir šis pranešimas kaip tik ir suteikia mums tokią galimybę. Mano klausimas yra štai koks. Kaip būtų galima nagrinėti žiniasklaidos atsakomybę ir laisvę? Mano šalyje šiuo metu atliekamas Levison tyrimas, kurio metu gilinamasi į Britų spaudos kultūrą ir etiką. Mes labai puikiai suvokiame, kad žiniasklaida gali piknaudžiauti savo laisvę, skelbti gandus, informaciją apie žmonių privatų gyvenimą, kas visiškai nesusiję su naujienomis, bet padeda parduoti laikraščius. Tikiuosi, kad bus panagrinėtas ir šis klausimas. Ačiū, dabar pakalbėsime, dabar išklausysime ponios Weber ir pradėsime balsavimą. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios diskusijos. Visų pirma, mūsų svečiams. Taip pat noriu kai ką patikslinti ir pasakyti, kad tarpinė ataskaita pagal sutartį yra konfidenciali, taigi ji nebuvo išplatinta Libe komiteto nariams. Bet žinoma, lauksime jūsų gal, galutinės ataskaitos gegužės pabaigoje. Ir, kaip jau sakiau, kaip galėdama greičiau jūs informuosiu apie darbo grafiką ir surenksiu susitikimus ne tik su šešėliniais pranešėjais, bet ir su kitais kolegomis, kurie šiandien pasisakė, kad išsiaiškintume, kaip e, dirbti su šiuo pranešimu. Ačiū. Dėkoju poniai Weber už tai, kad kalbėjo taip trumpai, už tai, kad taip trumpai apibendrino diskusiją kuri ką tik įvyko. Įvyko pirmas pasikeitimas nuomonėmis. Noriu padėkoti ir mūsų svečiams, ponui Degraf ir ponui Šoje, už jų pranešimus. Tas pranešimas, e, kurį pristatė Europos žiniasklaidos e, institutas, bus jums išplatintas. Dabar balsuosime. Your... Siūlau pasimti savo elektroninio balsavimo korteles. Jeigu visi pasiruošę, tai gerai, jeigu ne, tai duokite man ženklą. Kągi, perėsime prie balsavimų, balsuosime dėl kelių klausimų. Neturėtume ilgai užtrukti. Taigi prašau jūsų dėmesio. Taip visiems mums bus lengviau balsuoti. Taigi balsuosime dėl dviejų klausimų. Pirmas klausimas yra ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsauga, laimėjimai ir tolesni veiksmai siekiant visuotinio kibernetinio saugumo. Pranešėja yra mūsų kolegė Agnes Hankis ir pradėsime balsuoti dėl šio klausimo balsavimas dėl antro klausimo bus paprastesnis. Taigi, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pirmas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Kai kurie pakeitimai atkrenta, dabar šeštas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras kompromisinis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas atkrenta, devintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisinis kas už, prieš, susilaikė, priimta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 susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl pakeisto dokumento teksto, balsuojame elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 45 už, 2 susilaikė, balsavusių prieš nėra. Taigi, priimta, dėkojame poniai Henkis. Atsiprašau, poniai Henkis. O dabar periname prie kito pranešimo. Balsavimas kur kas paprastesnis, nes mes balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos, kurią parengė ponas Tavarės, mūsų kolega. Pone Tavarės. Taip, pos keletas žodžių norėčiau pasakyti, padėkoti šešėliniams pranešėjams ir visiems dirbusiems ties šiuo dokumentu pasiekėme bendro sprendimo primimo procedūros pabaigą, bet praėjusią savaitę sulaukėme liūdnų žinių, kad Stefanija Paskuoti, kuri dirbo ties šiuo failu beveik dviejus metus, dėja mirė. Ji turėjo tikrai daug bičiulių tiek komisijoje, tiek parlamente ir aš norėčiau tiesiog pašvesti šį balsavimą jos atminimui. Pirmininkas, dėkoju. Dėkuoju už tokias jautres žinias. Mes ką tik sužinojame, kad iškili Europos komisijos paslaugų tarnybos atstovė mus paliko, mirė ir mes norėtume ją tikrai pagerbti. Norėčiau, kad tai būtų įtraukta į mūsų komiteto protokolą. Mes iš ties reiškime užuojautą šios moters šeimai ir kolegoms, kuriems jos labai trūks. Taigi mes dedikuojame šią ataskaitą jos atminčiai ir balsuojame elektroniniu būdu dėl šio pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 44 už, susilaikiusių nėra, 3 prieš. Rezoliucija patvirtinta. Mes sveikiname pono Tavarės, pon, ponę Henkis. Balsavimas yra baigtas ir periname prie kitų posėdžio darbo atvarkės klausimų. Bye. moving on now to point number 13. Taigi periname prie kito darbo tvarkės klausimų. 14 punkto pabėgėlių fondo. Ats, atsiprašau, prie 14 punkto. Sako pirmininkas, dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglopščio srityje. Pranešėjas yra mūsų kolega ponas Kirijakos Trienta Filidės. Pirmiausia, išklausykime komisijos pristatymo ir po to pasikeisime nuomonėmis. Komisija patvirtino komunikatą dėl didesnio ES valstybių narių solidarumo prieglapščio srityje, dėl geresnio pasidalymo pareigomis ir dėl didesnės didesnio abipusio pasitikėjimo. Mūsų pranešėjas yra parengęs savos iniciatyvos pranešimo projektą, bet pirmiausia, kaip ir sakiau, išklausysime komisijos atstovų, o tuomet pasikeisime nuomonėmis pirmą kartą komitete. Išklausykime pono Albert Janst komisijos atstovo. Prašom. Labai Jums ačiū. Norėčiau padėkoti už kvietimą pristatyti komisijos komunikatą dėl didesnio solidarumo. Tai yra esminiai svarbus klausimas, vykdant prieglopščio politiką ir labai džiugu, kad parlamentas nusprendė patvirtinti pranešimą šiuo klausimu. Solidarumo klausimas daugiausiai iškilo praėjusiais metais. Ne tik dėl įvykių e, pietų viduržėme jūros regione ir migracinių dalykų, bet ir dėl problemų Graikijoje susijusių su migracija. Šis klausimas iš esmės kyla jau seniai. Jis pirmą kartą iškilo daugiau nei prieš dešimt metų. Todėl Europos komisija pateikė savo komunikatą, ne tik reaguodama į praėjusių metų įvykius, bet ir galvodama apie ilgalaikę strategiją, kaipgi būtų galima plėtoti ir stiprinti solidarumą, kamgi mums reikia e, didesnio solidarumo. Prieglopščio srautai nėra pastovus Europos Sąjungoje, to negalime pamiršti. Šiandien, aišku, mes susidurėme su didžiuliu srautu prieglopščio prašymų, bet tie skaičiai nėra tokie dideli, kaip kad buvo, tarkime, dešimtmečio pradžioje. Ir nėra, jų nėra tiek daug, kiek kitose pasaulio dalyse. Taigi dabartinis metas yra labai geras, galvojant apie gebėjimų plėtojimą visose valstybėse narėse susidurti su nenuspėjamais prieglopšio prašymais. Kad nors, kaip minėjau, prašymų nėra tiek daug praeitįje, e, dėl jų kyla problemų kai kuriuose valstybėse narėse. Prieglopšio prašytojų skaičius valstybėse narėse skiriasi šių metų. Pradžioje šešios valstybės narės susilaukė dviejų trečdalių visų prieglopšio prašymų ES. Taigi ES yra be jokios abejonės atsakinga už solidarumo stiprinimą tarp valstybių narių prieglopščio politikos e, srityje. Mes turime užtikrinti, kad prieglopščio prašytojams būtų sudarytos e, orios e, sąlygos, bet čia nėra jokio paprasto ar akivaizdaus sprendimo dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad be solidarumo valstybės narės turi prisimti savo pareigas prieglopščio srityje ir įvesti tvarką savo pačių narise, savo pačių teritorijose. Solidarumas turi eiti greta atsakomybės ir pareigų. Taigi mes turime ieškoti pusiausviros ir suderinti šiuos du principus. Šis klausimas yra sudėtingas dar ir dėl kitos priežasties. Valstybių narių poreikiai gali būti labai skirtingi. Nėra vieno visiems tinkamo solidarumo sprendimo, kuris galėtų išspręsti visas problemas. Viskas priklauso nuo konkrečios valstybės narės prieglapščio sistemos taip pat ir nuo valstybės narės geografinės padėties. Taigi komunikate yra siūloma žiūrėti į solidarumą kaip į tam tikrų galimų priemonių sukūrimą, kurias būtų galima pritaikyti valstybėse narėse kaip galima efektyviau. Taigi komunikate yra peržvelgiamos esamos priemonės, kurios buvo taikomos per pastarosius metus Ir komunikate yra žiūrima, kaip šios priemonės veikia ir kaip būtų galima jas toliau plėtoti ir užbaigti. Komunikate yra skiriama dėmesys keturioms ašims arba keturiems prioritetams. Pirma yra praktinis bendradarbiavimas, techninė pagalba. Kaip žinia, Egzistuoja tikrai daug priemonių, bendradarbiavimo priemonių tarp valstybių narių. Europos prieglopščio paramos biuro įsteigimas EASO komisijos nuomonė atneš pridedamosios vertės ir mes tikimės, kad EASO darbas palengvins praktinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad tai taps sistemos svarbia dalimi. Toliau. Antrasis prioritetas yra finansinė parama. Europos pabėgėlių fondo vaidmuo yra akcentuojamas čia. Mes manome, kad fondas yra gera solidarumo priemonė, nepaisant to, kad fondo lėšos nėra labai didelis, bet mes manome, kad fondo svarba gali išaukti, jeigu būtų labiau strategiškai planuojamos lėšos plėtojant sistemas, atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Taip pat fondas galėtų būti sustiprintas patvirtinant prieglopšio ir migracijos fondą. Aš aišku, čia neskirsiu tam daug dėmesio, bet komisija yra pateikusi tokį pasiūlymą kuriame yra siūloma, kad fondas būtų lanksesnis ir labiau orientuotas į konkrečias sferas. Trečias prioritetas yra pareigų atsakomybės paskirstimas. Tai yra solidarumo prieštaringiausias turbūt aspektas. Ir kasgi slypi už šios formuluotės, konkrečiai kurgi galiausiai atsiranda prieglopščio prašytojai. Čia negalime nepaminėti Dublino e, dokumento. Komisija mano, kad šiuo metu labai svarbu e, peržiūrėti Dublino reglamentą Komisija tą yra pasiūliusi jau 2008 metais. 2012 metais turėtų būti pagal planą patvirtintas e, naujas dokumentas, bet be Dublino reglamento pakeitimų mes manome, kad e, būtina parengti ir papildomas priemonę susijusias su atsakomybės paskirstimu Europos Sąjungoje. Ir tos tolesnės priemonės yra susijusios su savanoriško perskirstimu. Tai yra susijęs su Maltoje vykusiu bandomuoju projektu. Komisija siūlo įsteigti nuolatinę savanorišką perkelimo schemą ir ketina atlikti įgyvendinamumo tyrimą, kuris turėtų būti užbaigtas jau šiais metais. Taigi be atsakomybės paskirstimo prioriteto komunikate yra kalbama apie prieklopščių sistemos valdyseną. Ir čia kalbame apie iš anksnio perspėjimo sistemą, kuri yra numatyta Dublino reglamente būtina užtikrinti, kad valstybės narės visiškai įgyvendintų jiems numatytą atsakomybę ir taikytų solidarumo priemonės. Taigi komunikate yra akcentuojami šie keturi prioritetai ir pagrindinis dalykas yra tas, kad be jokios abejonės komisija skirs dėmesį šiems prioritetiniams veiksmams, teikdama savo pasiūlymus, siūlydama priemonės. Bet solidarumas ir prieglauda nėra tas klausimas, kurį gali išspręsti vien komisija. Labai daug kas priklauso nuo suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, nuo valstybių narių noro ir pasirengimo atlikti vaidmenį, tarkime, skirti lėšas Europos prieglopščio paramos biurui taip pat e, numatydama vietas e, perkelimui ir pademonstruodama politinę valią dėrėtis dėl prieglopščio paketo. Komunikate yra kalbama ne tik apie komisijos numatomus veiksmus. Komunikatas ragina suinteresuotas šalis partnerius imtis jiems tenkančio vaidmens, kaip jūs turbūt žinote, taryba atsiliepė į komisijos raginimą ir patvirtino išvadas dėl bendros solidarumo programos kovo 8 dieną. Šioms išvadoms komisija pritarė ir mes manome, kad tai dar kartą parodo valstybių narių įsipareigojimą vykdyti solidarumo darbo atvarkę. E, tose išvadose yra kalbama taip pat ir apie kitus klausimus, kaip sienų kontrolės klausimus bei redmisijos sustarimus tarp šalių. Taigi partnerių įsitraukimas yra labai svarbus. E, parlamentas taip pat e, turi pasakyti savo nuomonę šiuo klausimu ir mes esame pasirengę prisidėti prie parlamento darbo rengiant šį pranešimą. Ačiū. Dėkui komisijai. Dabar suteikime žodį pranešėjui, parengusiam šį pranešimą savo nuomonę. E, pranešėjas, ponas Trianta Filidis. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkojame komisijai už dokumento pristatymą. E, tas pasiūlymas yra labai pozityvus, kai kuriuos elementus reikia apsvarstyti toliau ir kai kuriuos iš jų reiktų dar geriau išaiškinti. Vienas iš dalykų, kuris buvo paminėtas, tai paversti solidarumą konkrečiomis priemonėmis. Finansinis solidarumas, maksimaliai panaudojant esamas lėšas, taip pat buvo paminėtas. Čia būtų ir Europos Mm, prieglopščio fondas iki 13 metų ir Europos prieglopščio ir migracijos fondas. EASO, Europos prieglopščio, Europos mm, prieglopščio paramos biuras, jo veikla taip pat yra labai svarbi. E, tarptautinės apsaugos prašytojai ir gavėjai. Visi šie dalykai yra dalykai, kuriuos reiktų dar giliau pasiaiškinti, kad galėtume turėti tinkamą ir gerai veikiančią sistemą. Gaila, kad komisijos komunikate e, perkelimo mechanizmas numatomas tik tai tarptautinės apsaugos, bet ne prieglopščio prašytojams. O ši našta, o, o būtent tai sukelia nemažai problemų e, prieglopščio sistemoje. Pasiūlymas e, nėra pakankamai aiškus šią linkme ir šią solidarumo priemonę reiktų labiau išaiškinti ir giliau panagrinėti, juolab, kad Europos prieglopščio biuras e, ir jo veikla turėtų būti aiškiai apibriešta. Tas taip pat galiotų ir Frontex. Ketvirtame komunikato puslapyje kalbama apie tai, kad Europos prieglopščio biuras ir Frontex turėtų bendradarbiauti. Pone pirmininkė, norėčiau pateikti keletą klausimų komisijai, kad komisija pateiktų paaiškinimų kai kuriais klausimais. Pirmasis klausimas tai yra solidarumo principas ir deramas naštos pasidalinimas pagal sutarties 80 straipsnį. E, teigiama, kad Europos E, politika ir jos įgyvendinimas remsis vienodo naštos pasidalinimo principų tarp valstybių narių, apimančių taip pat ir finansinį aspektą. Ir e, siekiant tą principą įgyvendinti bus priimtos atitinkamos priemonės. Norėjau paklausti, kuo skiriasi solidarumo ir deramo naštos pasidalinimo principai ir kaip tai paveiks mm, politikos kryptis, kurios yra susiję su solidarumo principo įgyvendinimu. Kitas mano klausimas yra e, prieglopščio prašytojų srautai įvairiose valstybėse narėse, kaip komisija mato tokių valstybių vaidmenį solidarumo e, priemo, įgyvendinant solidarumo priemonę, mm, turiu galvoje tas valstybės narės, kuriuose dėl jų geografinės e, padėties prieglopščių prašytojų skaičius nėra didelis. Taip pat iškyla klausimas ir dėl solidarumo ir atsakomybės disbalanso. Komunikate komisija mini ir tai taip pat yra pabrėžiama tarybos išvadose bei buvo pabrėžta daugeliu kitų atvejų, kad solidarumas neatsiejamas nuo atsakomybės, kad valstybės narės turi užtikrinti tarptautinės ir ES teisėje numatytus standartus. Taigi, kaip komisija mato e, tų standartų užtikrinimą ir pusiausviros išlaikymą, ypač turint galvoje tą šalis, kuriuose pabėgėlių srautai yra labai dideli ir kam teikiama pirmenybė - ar solidarumo priemonėms, ar prisimtiems m, mm, tarptautinių mastų e, ir Europos teisėje numatytiems įpareigojimams. Mm, perkelimo sistema, perkelimo mechanizmas. Norėčiau pasakyti, kad komisija dar nėra atlikusi šio mechanizmo įvertinimo bet kol kas perkelimui yra skirta labai mažai vietų ir tai buvo kritikuojama. Bet kiti šio mechanizmo aspektai yra vertinami teigiamai. Norėčiau, kad komisija pateiktų daugiau informacijos šiuo klausimu. Tie galėčiau pasakyti, ponė pirmininkė. Vėliau dar pakalbėsiu apie numatytą darbo tvarkaraštį ir atsakysiu į komentarus, jei tokie bus pateikti. Dėkui. E, suteiksiu žodį dabar Madam Gijom. Pradedame diskusijas. Dėkui, ponė pirmininkė, dėkui už suteiktą žodį. Dėkoju už komisijos komunikatą, taip pat dėkoju pranešėjui už išsakytas mintis. Tai yra pranešimas savo iniciatyva, bet jis yra uh, pakankamai gilus. Komisijos komunikatas buvo paskelbtas 11 metų gruodžio mėnesį, kurį taip pat norėčiau e, pagirti. Tai yra tam tikra reakcija ir konstatavimas, kad mums vis, visiems nepavyko ir komisija į tai sureagavo konstruktyviai, pabandė pažiūrėti į situaciją e, globalių mastų, atsižvelgdama ir į arabų šalių pavasarį. Ir sureaguoti į įvykius. Komisija savo komunikate atkreipė dėmesį į tą kolektyvinę nesėkmę šis komunikatas pabrėžė Europos vertybių svarbą bei bendrą prieglopščio politiką. Solidarumas yra viena iš pagrindinių ES vertybių, kurią reikia ir ateityje ginti. Kitas dalykas, e, kurį vertinu šiame komunikate, tai yra, komisijos siūlomas e, sprendimas. Šis komunikatas leidžia pažvelgti į bendros prieglopščio politikos įvairius aspektus globaliai. komunikate kalbama apie pagrindinių principų įgyvendinimą, nekalbant labai giliai apie praktinius aspektus, o kai e, turime galvoje solidarumo aspektą, tai kviečiama nuo žodžių pereiti prie darbų. Norėčiau pranešėjui e, pateikti šiek tiek komentarų, kadangi esu šešėlinė pranešėja, tikiuosi jiem pritarė ir mano frakcija. Svarbiausia reiktų pagalvoti apie tai, kokias bendras priemonės turime problemai spręsti. Tos priemonės yra bendros, bet jos taip pat yra ir lankščios. Mūsų veiksmai turi remtis solidarumu, tas jau buvo minėta, atsakomybė ir bendrų tarpusavio pasitikėjimų. Tai taip pat minima komunikate. Principai aiškus, bendros idėjos aiškios. Norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Vakar Tie aspektai buvo minimi, minimi kai kalbėjome apie antidiskriminacijos direktyvą. Ekonominė situacija apsunkina mūsų veiklą, bet jei, turėtume, jei turime geras bendras priemonės, tai aš manau, kad tai leis sumažinti nacionalinius kaštus, ypač kai kalbame apie prieglopščio sistemą nes e, čia uh, svarbus yra ir finansiniai, ir socialiniai aspektai. Šių dalykų neturėtume pamiršti. Šis komunikatas, kuriame pateikiamos uh, priemonės, kuriomis galima naudotis, veiksmingos, lankščios priemonės. Manau, taip pat turės teigiamą įtaką ir viso to įgyvendinimo kaštams. Kai kalbame apie bendrą prieglopščio politiką ir solidarumą, turėtume neužmiršti ir tarybos bei tarybos atsakomybės, kuri atsakinga už tai, kad visi šie dalykai taptų teisės aktais. Taip pat ir 8 kovo e, tarybos išvados turėtų būti įgyvendintos, kuriuose valstybės narės kviečiamos prisimti savo atsakomybę įgyvendinant bendrą prieglopščio politiką. No. Dėkuoju poniai Gijom, dabar ponas Pirker. Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad labai gerai, kad komisija labai aiškiai įvardijo, kas yra solidarumas. Tai yra techninė pagalba, finansinis solidarumas, praktinis bendradarbiavimas, darbo pasidalymas, dabar turimų priemonių tobulinimas. Taip pat labai teisinga, kad komisija lab, patvirtino labai vienareikšmišką poziciją. Ji kalba apie masinius migrantų srautus ir sakė, kad tokiu atveju visų pirma dabar taikoma laikinųjų priemonių direktyva. Taip pat labai teigiamas dalykas tai, kad komisija kai buvo tvirtinama pozicija praėjusiais metais, kai vyko arabų pavasaris, komisija sakė, kad ši, šios situacijos negalima palyginti su padėtimi 99 metais, kai pietričių Europoje buvo kilę didelių problemų, ypač Kosove. Aš tai vertinu kaip aišku patvirtinimą, kad dabar ES egzistuojančios struktūros yra tinkamos siekiant uh, tvarkyti su migrantų srautais. Labai gerai, kad komisija iš pat pradžių pasakė, kad Dublino reglamentas turi būti išsaugotas. Tai yra priemonė, kuri pasiteisina. Žinoma, galbūt kai ką verta aptarti ir galbūt kai ką galima patobulinti, taip pat reikia ir greito įgyvendinimo, reikia į tai pasigilinti bet neturėtume keisti paties principo, kad e, svarbiausias yra tas pirminis e, kontaktas, kuris užmesgamas šalyje. Ir parlamentas, manau, taip pat turėtų vertinti Dublino reglamentą. Dar vienas teigiamas dalykas yra tas, kad buvo aiškiai pasakyta, kad bus įmamas ir papildomų priemonių, kad jos yra būtinos. Bet tos priemonės, pavyzdžiui, naštos padalymas susikloščius neįliniams situacijoms, e, turi būti daroma savanoriškų pagrindų. O dabar reikėtų pagalvoti apie tai, kokios situacijos galėtų būti laikomos ypatingos skubos ar skubos krizinėmis situacijomis. Žmonėms turi būti suteikiama tarptautinė apsauga, tačiau reikia gilintis į poreikį ir nesuteikti tarptautinės apsaugos visiems, kurie jos prašo. Nes ir jeigu laikysimės tokio požiūrio, tai manau, m, mm, pateiksime argumentų atremenčių visus kitus argumentus, tuos, kurie dabar atremiančių argumentus tų, kurie prieštarauja. Apsaugos reikia, tačiau ji turi būti suteikiama ne visiems, kurie jos prašo, bet tiems, kurie turi teisę į tą apsaugą. Ir tokių asmenų yra maždaug 90 procentų. Taigi tokį įsipareigojimą mes turime prisijimti. Taip pat norėčiau pateikti įspėjimą prieš baigdamas Nereikėtų atsisakyti to, kas pasiteisina, turiu galvoje Dublino susitarimą. Nereikėtų jo atsisakyti vien dėl to, kad viena valstybė mato jame trūkumų. Kitoms 26 valstybėms narėms jis yra tinkama. Žinoma, turime paremti tuos, kuriems reikia pagalbos, bet iš esmės turėtume laikytis dabartinės sistemos, galbūt ją šiek tiek patobulinti ten, kur yra trūkumų. Ačiū dabar ponia Vikstrom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti ponui Trientefilidis, kuris puikiai padirbėjo su šio dosie. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie puikiai bendradarbiavo mums rengiant pranešimus susijusius su prieglopščiu. ES valstybių narių solidarumas prieglopščios rytyje turi būti grindžiamas dviem dalykais mano nuomonė. Tai yra atsakomybė ir solidarumo. Ir reikia ir vieno, ir kito dalyko, kad pasiektume tikslo, tai yra ES valstybių narių solidarumo. Visoms valstybėms narėms tenka atsakomybė įgyvendinti reglamentą, laikytis visų nuostatų, kurias pasirašė ir, kiek suprantame, Dublino 2 sistema E, grindžiama tuo, kad e, prieglaušio prašytojai e, turi vienodų galimybių ir vienodai traktuojami visose valstybėse narėse. Tačiau dabar situacija netokia. Prieglaušio prašytojas gali turėti 80 procentų galimybę, kad jo prašymas bus priimtas vienoje valstybėje narėje ir mažiau nei 1 procento galimybę kitoje valstybėje narėje. Kadangi taip yra, ši sistema nėra patikima. Taip pat e, kai kurios valstybės narės patiria didesnį spaudimą, į jas atvyksta daugiau prieklopšio prašytojų nei kitų. Pavyzdžiui, buvo pateiktas Kosovo pavyzdys. Aš galiu pateikti pavyzdžių iš Švedijos. Per vienerius metus mes priėmėme 82 tūkstančius asmenų, o mes neturime jokių išorės sienų. Ir jeigu norime kurti bendrą sistemą, turime kartu prisimti atsakomybę. Dabar 10 valstybių narių priima 90 procentų visų prieglopšio prašytojų, o 17 valstybių narių turi galimybę pasiūlyti kai ką daugiau ir prisimti atsakomybę. Solidarumas turi būti abipusis. Visų pirma, reikėtų kalbėti apie solidarumą įgyvendinant reglamentus ir laikantį standartų. Tai labai svarbu išorės sienas turinčioms valstybėms narėms reikia padėti toms valstybėms narėms, kurios patiria ypatingą spaudimą. Tai yra lygiai toks pats svarbus dalykas. Ir čia esminis dalykas yra pasitikėjimas. Europa šiandien susiduria su pasitikėjimo stoka ir tai pasakytina yra apie prieglopščio sistemą. Panaikinę vidaus sienas turime stengtis, kad labai gerai būtų apsaugotos išorės sienos. Turime uh, užtikrinti, kad visos valstybės narės teisingai taikytų direktyvas ir reglamentus. Taip, pirmininkė, reikia pasitikėjimo, kad būtų užtikrintas solidarumas, reikia daug lojalumo, kad būtų užtikrintas pasitikėjimas, kad užtikrintume lojalumą, reikia didesnio solidarumo. Taigi susidaro uždaras ratas, kuris ir yra pagrindas ne tik prieglopščio ir migracijos rytyje. Man yra visiškai aišku, kad išloš visi, jeigu tas ratas bus stabilus. Tačiau tas ratas yra labai trapus ir gali būti labai lengvai suardytas. Kaip sakė pranešėjas, sutarčia solidarumo srityje taikomas ir migracijos srityje taikomas 80-asis sutarties straipsnis. Aš norėčiau dar grįžti prie, paraginti dažniau grįžti prie šio straipsnio ir galvoti apie jo svarbą visos priemonės, kurį įmamės solidarumui, pasitikėjimui mm, sustiprinti, sustiprins pačią Europos Sąjungą. Aš visada remiu tokias priemonės ir todėl mano nuomonė šis komunikatas yra labai geras. Taip pat baigdama pasakysiu, kad tarybos išvados dėl bendros, tik, bendro tikro solidarumo sistemos valstybėse narėse, kurios susidarė su ypatingu spaudimu jų prieglopščio sistemoms, įskaitant mišius migracijos rautų, tos išvados mane labai maloniai nustebino, nes juose yra kalbama apie atsakomybės ir abipusio pasitikėjimo svarbą. O punktas dėl perkelimo yra pats svarbiausias. Taip pat labai svarbu, kad paminėta ir laikinos apsaugos direktyva. Tikėkime, kad taryba taikys tas formuluotės, gyvendindama reglamentus ir direktyvas, kad parodytų, jog labai rimtai vertina solidarumą, vertina taip, kaip vertiname mes šiame parlamente, rengdami įvairius pranešimus. Ačiū. Ačiū dabar ponė Hirš. Ähm, Ačiū, pirmininkė. Kaip pranešė liberalų frakcijos vardu, norėčiau padėkoti už komunikato parengimą. Turime pripažinti, kad norime sukurti bendrą laisvės ir saugumo erdvę ir tai yra esminis tikslas. Solidarumas ir atsakomybė eina greta. Taigi klausimas yra, svarbiausias klausimas ne tai, nuo ko mes pradėsime. Svarbiausia padėti toms šalims, kurioms sunku vykdyti nuostatas, bei toms šalims, kurios galbūt dėl politinių priežasčių šiuo metu dvėjoja labiau negu kad joms dėrėtų. Labai gerai, kad bus įsteigtas pagalbos biuras. Vakar kalbėjome apie prieglopščio ir migracijos fondą ir sakėme, kad būtina prižiūrėti šio fondo plėtojimąsi. Kitas svarbus dalykas yra prieglopščio direktyvų įgyvendinimas tiek šiuo metu, tiek ir ateityje. Turime glaudžiai stebėti, kaip jos yra vykdomos. Dėl Dublino 2 reglamento jis turi būti patobulintas, peržiūrėtas. Tai nereiškia, kad e, mums nereikia išsamiau pažvelgti į esamą padėtį. Prieglopščio prašytojų Europos Sąjungoje. Skaičius yra didžiausias keliose nedidelėse valstybėse narėse. Todėl didelė dalis valstybių narių reiškia savo abejonės, norus potencialo priimti prieglopšio prašytojus ir turi. Aš manau, turėtume glaudžiau pažiūrėti į reglamentą Dublinas 2 ir pažiūrėti, kaip būtų galima jį patobulinti. Reikėtų kažkaip pagalvoti apie paskirstimo gebėjimus, galbūt atsižvelgiant į BVP, į gyventojų skaičių arba gyventojų tankį. Manau, kad tokių kriterijų taikymas leistų mums pasiekti geresnių rezultatų ir valstybės priimtų prieklapščių prašytojus ir pabėgėlius um, proporcingiau. Aišku, galime kalbėti apie savanorišką bendradarbiavimą ir savanoriškų projektų vykdymą, tačiau tai yra tik dalis. Taigi siūlau pirmiausia optimizuoti Dublino 2 reglamentą, bet pirmiausia pažiūrėkime į šio reglamento pasiektus rezultatus ir pagalvokime, kaip būtų galima pagal sukurti geresnės priemonės solidarumui užtikrinti. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Komisijos dokumentą reikėtų tikrai pagirti. Jis leidžia mums apie daug ką pagalvoti. Jame yra pateikta daug e, informacijos e, mūsų busimoms e, diskusijoms. Tie, kurie susipažinę su šiuo klausimu, puikiai tai supranta. Mes ir ateityje svarstysime ne vieną klausimą, kurį kėlėme jau per 2,5 metų. Taigi, aš norėčiau dabar sutelkti savo dėmesį į tris dalykus. Manau, kad vienas tikrai vertas kelti klausimas yra prašymai ir jų nagrinėjimas. Negalima sakyti, kad valstybės narės nebebus atsakingos už prašymo peržiūrėjimą, bet kai, kai kalbame apie aiškinim, apie vertimus, tai ypač mažosios šalis gali susidurti su problemomis, ypač kai kalbame apie smulkius Afrikos, tarkime, regionus. Junktinėje karalystėje, e, Vokietijoje, Austrijoje iš dalies yra tokių gebėjimų, bet e, kartais reikia užtikrinti ir galimybę suteikti papildomą pagalbą, padėti pabėgėliams, kad jie galėtų teikti prašymus savo pačių kalba. Taip pat reikia pagalvoti, kaip paspartinti visą procesą. Ir turėtume laikytis nuoseklumo, sprendžiant, kas gali pasilikti, o kas ne. Taip pat reikia paspartinti ir gražinimo procesą. Tokiame kontekste galime teikti savitarpio pagalbą, taip pat ir tais atvejais, kai kalbama apie pabėgėlių gražinimą. Tai yra labai svarbu, pažiūrėkime, kas vyko Graikijoje, Graikijos valdžios pareigūnai sakė, kad buvo sunku užmėgsti ryšius su kitomis šalimis nes kitos šalis nebuvo suinteresuotos spręsti tokį klausimą. Kai kurios šalis net atsisakydavo priimti e, prašymus iš Graikijos valdžios institucijų. Taigi mums reikėtų koordinuoto europinio atsako. Jo poveikis būtų tikrai didesnis. Taigi reikia gražinimo politikos, kurią ES taikytų. Gali būti, kad prašytojas netitinka Ženevos reikalavimų. Ir aišku, turime pagalvoti ir apie humanitarnio pobūdžio teisinius aktus. Taip pat turiu klausimų komisijai dėl Turkijos. Spaudimas, su kuriuo susiduria Graikija, yra didžiulis. Patikrinimai oro uostose. Atrodo, kad jie nėra laikomi prioritetiniais bet Graikija susiduria su vis didesnėmis problemomis dėl neteisėtų migrantų. Ir manau, kad teisiniai aktai yra įgyvendinami ne taip, kaip buvo siekta iš pat pradžių, o tai dar labiau apsunkina situaciją. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką galvoja komisija apie tas neišspręstas problemas Graikijoje ir ar ji ketina stiprinti diplomatinį spaudimą Graikijai. Žinoma, siekiama bendradarbiavimo tam tikrose srityse, bet kaip dėl kitų sričių, kur toks bendradarbiavimas taip pat yra būtinas. Ponas Tavarės. Ačiū, ponė pirmininkė, dabar kalbėsiu portugalų kalbą. Mm, taigi, kolegos gali užsidėti ausines. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, kolegai Trianta Filidis. Noriu pasakyti, kad esame tikrai pasirengę bendradarbiauti, tobulinant šį pranešį, e, pranešimą. Šešėlinis pranešėjas dėja dalyvauti negali. Šiame pranešime yra kalbama apie pabėgėlius, prieglupščio prašytojus, jų perkelimą. Visi klausimai yra glaudžiai susiję ir asmenų dirbančių ties šiais klausimais įtraukimas į bendrą darbą yra labai sveikintinas dalykas. Aš tikiuosi, kad e, taip ir bus ypač kai svarsysime finansinius klausimus. Taigi kitų kolegų rengiami pranešimai labai glaudžiai siejasi su šiuo pranešimu. Pone Vikstrom puikiai pristatė, kaip būtų galima išspręsti šią problemą, panaikinti pasitikėjimo stoką ir padidinti solidarumą, kaip būtų galima iš pabėgti iš to užburto rato. Esama šalių, kurių gebėjimai yra milžiniški, bet jais nesinaudojama. Turime žiūrėti realiai į prieglopščio prašymo sistemą ir į pabėgėlių traktavimą Europoje. Aš esu pasirengęs prisidėti prie šio pranešimo rengimo. Atrodo, kad taryboje esama valstybių narių, kurios baiminasi solidarumo. Taryboje priešinamasi taikyti 80 sutarties straipsnį. Tas straipsnis yra sutartyje, bet jo taikyti nenorima. Taigi aš norėčiau sužinoti, kaip būtų galima taikyti realią solidarumo politiką. Kaip tai būtų įmanoma, jeigu šis straipsnis nebus naudojamas ir taikomas? Aš manau, kad parlamentas turėtų dėti pastangas paviešinti šį klausimą. Ir dar keletas pastabų. sistema susiduria su problemomis e, ne visose šalyse, kai kuriuose. Nesakyčiau, kad e, sistema, visa sistema yra atsidūrusi krizėje. Galbūt, e, pavyzdžiui, Luksemburgas yra šalis esanti visiškai kitokioje geografinėje vietovėje. Luksemburgas turi savo sienas, bet susiduria su visai kitokiamis problemomis prieglopščio prašytojai gali būti perkelimi ES teritorijoje. Taigi turime atsižvelgti į valstybių narių finansinę padėtį ir geografinę padėtį. Nepamirškime e, Graikijos čia. Sistema gali bet kuomet žlugti. Reikia būti pakankamai drąsiems, kad išspręstume trūkumus arba silpnasias sistemos pusės. Ir tokių silpnųjų vietų tikrai esama. Todėl turime apie jas galvoti, turime tinkamai įvertinti sistemą ir negalime bijoti pareikšti, kad turime problemų. Bet jeigu problemų kyla Graikijoje, tai reiškia, kad problemų turi visa ES ir jas reikia spręsti. Taigi siūlyčiau būti realistams, realiai žiūrėti į padėtį. Kalbame apie pabėgėlius arba gražintus asmenis yra tūkstančių, tūkstančiai tokių asmenų. Ir daugybė iš jų pagal tyrimų duomenys norėtų grįžti atgal į savo šalis. Yra ir tokių, kurios, kurie norėtų likti tranzito valstybėse dėl to, kad um, jų kultūra yra panaši arba jie kalba to šalies um, kalba. Taigi mes iš esmės kalbame apie nedidelę dalį pabėgėlių, kurie nori susikurti naują gyvenimą. Jie negali grįžti, tarkime, į Iraką, nes gyvenimas ten būtų neįmanomas. Taigi tokie pabėgėliai gal galėtų pasilikti tranzito šalise, bet tokios tranzito šalis galbūt negali pasiūlyti pabėgėliams oraus gyvenimo sąlygų arba darbo vietos. Žinau, kad kai kurie komiteto nariai e, lankėsi Sirijoje, buvo susitikę su pabėgėliais iš Irako, matė, kokioje situacijoje jie gyvena, kad jiems sunku rasti darbą, kad jie gyvena pavojingose sąlygose, jiems kyla grėsmė nuo nusikalstamų organizuotų gaujų. Kai kalbame apie pabėgėlius, kalbame apie nedidelę dalį pabėgėlių, kuriems reikalinga didesnė pagalba. ir kurie taip pat juda ir į kitas pasaulio dalis, kaip pavyzdžiui JAV. Ačiū, ponas Brons. Uh, Ačiū. Solidarumas yra labai teigiamas dalykas. Bet susitarimas čia negali būti automatiškas. Aš visiškai suprantu tas valstybės, kurios susilaukia neproporcingai didelio prieglopščio prašytojų skaičiaus, bet jos yra aukos absurdiško prieglopščio, absurdiškos prieglopščio teisės ir to absurdiško negražinimo principo taikymo. Tai reiškia žmonės, kuriems nekyla asmeniškai grėsmė, gali būti negražinami į savo šalis. Daugelis atvyksta į ES ir nelieka tose tranzito šalise, su, kuri, su kuriamis jie sieja tam tikros kultūros ar kalbinės sąsajos. Aš nemanau, kad ES turėtų rūpintis tais, kuriems nekyla grėsmė savo šalise narėse arba tais, kurie nelieka tranzito šalise. Aš manau, kad Europa negali būti ta melžiama karvė visai, visam pasauliui. Ačiū. Dabar žodis komisijai, kad komisija sureaguotų į komentarus. Dėkoju. Buvo pateikta nemažai komentarų, kurie labai konkretus ir siejasi su mūsų komunikatu. Aš e, susikoncentruosiu tik ties tais klausimais, kurie buvo pateikti konkrečiai komisijai. Pirmiausia, skirtumas tarp solidarumo principo ir naštos pasidalymo. Manau, kad tas klausimas yra sudėtingas. Ir čia gal nesileisiu labai giliai į semantinę ir filosofinę šių principų reikšmę, bet komunikato tikslas būtent ir buvo parodyti, kaip galime užtikrinti didesnį šių principų glaustumą. Ir kalbant apie tai, kas pirmiau yra solidarumas ar atsakomybė, komisija laikosi pozicijos, kad šie du dalykai yra neatskiriami, bet yra tokių, kurie galbūt gali sakyti, kad solidarumas eina po atsakomybės arba e, svarbiau negu atsakomybė. Komisija mano, kad abu šie dalykai yra lygiai grečiai svarbus. Pranešėjas klausė, E, koks galėtų būti vaidmuo tų valstybių narių, kuriuose nėra daug prieglopščio prašytojų. Komisijos pozicija komunikate dėl ES valstybių narių solidarumo teigia, kad ir tos valstybės turi savo vaidmenį. Tai yra, kad jos turi turėti pajėgumus, leisiančius ateityje uh, jei atsiras prieglopščių srautai, su tais tvartai, e, srautai susitvarkyti, nes, kaip žinome, prieglopščių e, srautai, prieglopščio prašytojų srautai yra kintami. Taigi tokios valstybės turi turėti tinkamus pajėgumus, tinkamai naudoti, tinkamai strategiškai naudoti ES fondų lėšas ir taip pat būti pasirengę teikti praktinę pagalbą pagal Europos prieglopščio paramos biurą kitoms valstybėms narėms. Taip pat buvo klausima apie ypatingą spaudimą ir labai didelius pabėgėlius rautus. Tai yra techniniai terminai ir jie įgauna konkrečią prasme atitinkamuose teisės aktuose, kalbant apie tą ypatingai didelį spaudimą. E, e, Europos prieglošio paramos biuro teisės akt, akte, reglamentuojančiame tą e, biuro veiklą, yra nuostatos dėl to, o kalbant apie ypatingai didelius e, prieklopšio prašytojų srautus, tai e, ši koncepcija yra minima laikinos apsaugos suteikimo direktyvoje. Taip pat buvo klausta, prašoma daugiau informacijos apie laikiną perkelimo sistemą, kurią komisija pristatė. Labai svarbu, kad atsižvelgtume į bandomojo projekto patirtį. Tas projektas dar tebe vyksta ir dabar sunku pasakyti, kokie bus jo rezultatai, kaip jis bus įvertintas šio projekto vertinimas sudarys svarbę poveikio vertinimo dalį, numatant nuolatinę e, perkelimo sistemą. Ir kokia ta nuolatinė sistema bus iki galo dar nėra aišku, bet bet kuriuo atveju aišku yra tai, kad jinai bus Mm, savanoriška. O dabar e, prieglopščio ir migracijos, mm, e, derantis dėl prieglopščio ir migracijos fondo, bus susidėrėta ir kaip ta perkelimo sistema bus finansuojama, kalbant apie Turkiją. E, ir pateiktą klausimą. Gal noriu pasakyti, kad ne, galbūt iki galo nesupratau, ko buvo klausima. manau, kad tą galėtume aptarti ir po, po šio posėdžio. Bet norėčiau pasakyti, kad komisija ir išorės veiksmų tarnyba glaudžiai bendradarbiauja su Turkija, kad būtų įgyvendinta readmisijos sutartis. O kalbant apie Graikijos prieglopšio sistemą komunikate, apie tai yra daug informacijos ir komisija labai aktyviai dalyvaujas stengdamasi padėti Graikijai ir techniškai, ir finansiškai per Europos prieglopščios e, paramos biurą ir taip pat pasitelkdama kitas valstybės narės. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui ir mes baigsime šią diskusiją. Gerbiamas pirmininkė, laiko nėra daug, dėl to apsiribosiu padėkodamas komisijai už pateiktus atsakymus. Dėkoju visiems kolegom, kurie pateikė komentarus. Tie komentarai labai vertingi. Aš į juos tikrai atsižvelgsiu. Be šių komentarų dar taip pat e, laukiu nuomonių iš akademinių sluoksnių, nevyriausybinių organizacijų, politinių frakcijų ir planuoju pateikti pirmą pranešimo e, variantą balandžio pabaigoje, tada vyks susitikimai su šešėliniais pranešėjais, o galutinis pranešimo variantas komitete bus patiktas Liepos mėnesį ir svarstomas, ko gero, plenarinėje sesijoje po vasaros atostogų rugsėjo mėnesį. Toks būtų numatomas darbo tvarkaraštis. Labai dėkoju visiems už bendradarbiavimą. Dėkui, ponė Trianto Filidį. Dėkoju visiems nariam, dalyvavusiam diskusijoje. Ponas Janks labai išsamei paaiškino komisijos poziciją, dėkoju komisijai. Dabar einame prie paskutinio mūsų klausimo šį rytą. Po pietų e, tęsime darbą nuo 3 valandų, o dabar eikime prie 15 mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra priekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas. Pranešėjas Jan Mulder. Diskusijų tikslas - pristatyti padėtį po trišalių dėrybų. Prašom tylos, tie, kurie nori išeiti, išeikite tyliai. Taigi dabar e, penkioliktas klausimas. Pirmiausia, suteikiam žodį pranešėjui, ponui Jan Mulder. Jis pristatys situaciją po trišalių dėrybų. Ir turėkime galvoje, kad yra trys svarbus politiniai aspektai. Pirmas - licencijavimas arba registracija. Antras - galių perdavimas komisijai, kad komisija galėtų taisyti uh, priedus ir toliau netaikyti reglamento amonio nitratui. Taigi, suteikėme to dabar žodį pranešėjui ir dar turėsime laiko diskusijom. Ponas Mulderis. Ačiū, pirmininkė. Pristačiau savo pranešimo projektą praėjusiu metu birželį. Po to buvo nustatyta pakeitimų teikimo data Liepos 15 diena ir po tų pakeitimų e, praleidome labai svarbu įvykį Norvegijoje, kuris įvyko maždaug po savaitės. Norvegijoje įvyko baisios žudynės. Kai po to nagrinėjau balsavimo rezultatus, pamačiau, kad 49 iš 50 narių balsavo už. Taigi kokios pagrindinės šio komiteto išvados? Dėl prekybos progmenų pirmtakais komisija siūlo licencijavimo sistemą. Tai reiškia, kad tam tikri jeigu norima įsigyti tam tikrų produktų, kurie yra sąraše, reikia turėti licenciją. Tokia buvo komisijos pozicija ir tam pritarė ir 49 iš 50 šio komiteto narių balsuojant. Vėliau, vykstant diskusijoms su taryba, paaiškėjo, kad tarybos nuomonė priešinga. Kai kuriuose valstybėse narėse galioja licencijavimo sistema kitose registravimo sistema. Ir dar yra keletas valstybių narių, kuriuose apskritai nėra jokios sistemos. Šis klausimas šiuo metu yra labai sudėtingas. Antras klausimas, dėl kurio nuomonės išsiskiria, yra tas, kad šis komitetas nori laikytis tarybos, komisijos ir parlamento susitarimo dėl deleguotojų aktų taryba mm, čia nori išimties. Komisijos pasiūlyme yra A sąrašas ir B sąrašas. B sąraše yra tie produktai, kuriuos įsigyja tam tikri asmenys, jeigu jie sukelia įtarimų, apie tai reikia pranešti. Šiuo klausimu taryba nori numatyti visiškai naują procedūrą. Jeigu į A ir svarstoma, kurie produktai turi būti rašyti į A sąrašą, kurie neturėjome būti, o mes pasakėme, kad norime laikytis pradinio trijų institucijų susitarimo. Trečias klausimas - amonio nitratas. Jis yra paminėtas, bet mes manome, kad nebūtina šio klausimo nagrinėti šiame pasiūlyme, kadangi pagal ryč susitarimą amonio nitratas jau pakankamai griežtai reglamentuojamas ir e, kaip manau, kad taryba čia yra teisi. Taigi, kaip jau sakiau, išsiskiria tarybos ir parlamento nuomonės kai kuriais klausimais ir tie skirtumai yra dideli. Visų pirma, reikia apsispręsti, ar rinksimės licencijavimą ar registravimą, ar turėsime dvigubą sistemą. Komisija teikia naujus pasiūlymus, tačiau jie nete, mūsų netenkina. Ir turėdamas galvoje balsavimo šiame komitete rezultatus, aš sakiau, kad parlamentas ir toliau reikalaus, kad būtų laikomas licencijavimo sistemos. Tačiau, žinoma, esu pasirengęs siekti kompromiso ir nieko neįsipareigodamas šiam komitetui galėčiau pasiūlyti numatyti perinamai laikotarpį, kuriuo, kuriuo galėtų egzistuoti abi sistemos. Tos valstybės, kurios turi licencijavimo sistemą, e, galės ją toliau taikyti, kitos turėtų per tam tikrą laiką parengti licencijavimo sistemą, o po keliarių metų pažiūrėtume, kaip viskas įgyvendinama ir galbūt komisija teiktų kitą pasiūlymą. Taigi kol kas, o dėl kitų klausimų kol kas laikausi bendro tarybos, parlamento ir komisijos susitarimo. Taigi, pirmininkė, tiek pažangos yra padaryta, mes vis dar deramės, tačiau kol kas esame klavėtėje. Ačiū. Ačiū Jūs viską labai aiškiai pristatėte pristatėte padėtį po trišalių dėrybų. Situacija nėra gera, tačiau e, trilogija dalyvauja ir kitos dvi institucijos - komisija ir taryba. Galbūt pirmininkaujanti Danija, kuri aktyviai dalyvauja trilogija, norėtų ką nors pasakyti, gal komisijos atstovai nori pasakyti ponas Save Pum, ne, Martinas Šifer yra šioje salėje. Gal galėtumėte patikslinti komisijos poziciją po trišalių dėrybų, po to suteiksiu žodį pirmininkaujančios Danijos atstovui ir galbūt kiti nariai norės pasisakyti. Ponas Šifer. Ačiū pirmininkė, labas rytas, ponios ir ponai. Mes e, remiame trišalės institucijų dėrybas, palaikome glaučius ryšius ir su pranešėju, ponu Multeriu, ir su pirmininkaujančia Danija. Kaip buvo sakyta, situacija jums buvo pristatyta, mes pritarėme tam situacijos vertinimui, situacija sudėtinga, kalbant apie dabartinę komisijos poziciją, bet turiu pasakyti, kad mes visada sakome, kad esame nusiteikę lankščiai ir esame pasirengę siekti kompromiso. Bet dabar, dabar komisija laikosi nuomonės, kad nereikėtų pritarti dviejopam požiūriui, dviejopai sistemai. Mes labai aiškiai pirmenybę teikiame licencijavimui. O dėl deleguotojų aktų laikomės savo pasiūlytos pozicijos. Taip pat esame pasakę, kad jeigu dėl pirmų dviejų klausimų būtų pasiektas kompromisas, tai dėl išimties taikymo amonio nitratui mes galėtume būti nusiteikę lankščiai. Tačiau kol kas e, žiūrime, koks bus visas paketas ir taigi dėl nieko nesutarta, kol nesutarta dėl visko. Kad dal, dar labiau patikslinsiu, patikslinčiau situaciją, apie kurią kalbėjo pranešėjas dėl licencijavimo ir registravimo sistemos. Mes, žinoma, norime kad galiotų licencijavimo sistema, bet būtų galima sutarti dėl trejų, penkerių metų pereinamojo laikotarpio, kuriam pasibaigus visos valstybės narės turėtų pereiti prie licencijavimo sistemos, įskaitant tas valstybės narės, kuriuose šiuo metu nacionaliniu lygiu galioja registravimo sistema. Tokiam variantui mes teiktume pirmenybę. Jeigu šis variantas nesulauks reikiamos daugumos, antra galimybė būtų turėti dviejopą sistemą iš pat pradžių, tai yra licencijavimo registravimo sistema, numatant peržiūrą po trejų ar penkerių metų. Ir po šio vertinimo komisija būtų paraginta pateikti pasiūlymų padaryti reikiamas išvadas po abiejų sistemų įvertinimo. Čia tokios galimybės privalumas būtų tas, kad mūsų formuojama politika būtų dar labiau grindžiama faktais, nes įvertintume um, abi, abu variantus, įsigilintume į jų detalės suderintume teisinę bazę dar labiau remdamėsi vertinimu. Taigi tai būtų antra pagal priimtinumą galimybė, jeigu dėl pirmos nebūtų sutarta. O susitarimas dėl visų kitų dalykų priklausys nuo pažangos sprendžiant kitas problemas, bet esame pasirengę pademonstruoti reikiamą lankstumą. kad šis klausimas būtų sėkmingai baigtas nagrinėti. Dėkoju ponui Šifer, dabar išklausykime tarybos atstovų, pirmininkaučios Danijos atstovų. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui Janui Mulderiui už tai, kad pristatė dabartinę padėtį. Neoficialus trilogas įvyko pirmininkaujant Lenkijai. Po to, kai pirmininkavimą perėmė Danija, neoficialių trilogų nevyko ir man dabar būtų sunku pristatyti dabartinę padėtį taryboje. Danijos vardu galiu pasakyti, kad mes šį dosiją vertiname kaip labai svarbu, kaip ir kitus dosiją susijusius su saugumu. Mes esame pasirengę konstruktyviai bendradarbiauti su parlamentu ir komisija dėl šio dosiją, kad būtų rastas konstruktyvus sprendimas. Tikiuosi, kad kitą savaitę taryboje įvyks posėdis, kuriame bus aptartas šis dosie. Labai atidžiai klausysiuos, kas bus pasakyta šiame komitete, kad praneščiau viską tarybą, kad rastume sprendimą dėl šio dosie. Ačiū dabar šešėlinė pranešėja. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Mulderį už puikų pristatymą ir už dėrybas, už daugelį šešėlinių, daugelį susitikimų su šešėliniais pranešėjais, per kuriuos svarstėme e, šį klausimą dar pirmininkaujant Lenkijai. Ir puikiai e, žinome, e, kokią turime manevro laisvę, kuri nėra labai didelė. Dar kartą dėkoju ponui Mulderiui už puikiai atliktą darbą ir už jūsų puikias dėrybinės savybės. Toliau ponė Vikstrom. Have... Atėjo pavasaris, jis prasidėjo vak... šiandien ar vakar. Ir pavasarį žmonės paprastai valo savo baseinus, e, turtingi žmonės įsirengia baseinus. Dabar išgirdau, kad šis svarbus dosie, prie kurio dirba ponas Mulderis, yra blokuojama vienos valstybės narės dėl medžiagų skirtų baseinams valyti. Mano nuomonė, tai yra visiškai nepriimtina. Labai svarbu užtikrinti, kad būtų garantuotas piliečių saugumas, apie tai kalbėjo pirmininkaujanti Danija. Labai svarbu, kad būtų griežtai ribojama priekyba sprogmenų pirmtakais. O dabar išgirstame, kad dėl to tos baseino problemos viena valstybė narė blokuoja šį klausimą. Kreipiuosi į pirmininkaujančią Daniją. Perduokite žinę tarybai, kad šis klausimas turi būti išspręstas ir tikrai yra kitų medžiagų, kuriais prancūzai galėtų valyti savo baseinus. Thank you. Thank you Ačiū. Dėkoju už aišku pasisakymą apie pavasarį. Pavasaris atėjo visiems, net ir tiems, kurie neturi savo baseino. Taigi išklausykime pranešėjo reakcijos. Pone Mulderi, prašom. Aš galiu pasakyti tik tie, kad diskusija buvo įdomi. Galiu patikinti kolegą, kad bandysime rasti sprendimą dėl uh, medžiagų skirtų baseinams valyti vienoje šalyje. Aš tikiuosi, kad pasieksime pažangos, padarysime ją, darydami nuolaidas. Ir aš manau, kad parlamentas nusileido kur kas daugiau negu kad taryba. Ir jau greitai kitą savaitę vyks posėdis taryboje ir aš tikiuosi, kad to posėdžio metu bus pasistumėta į priekį ir bus išspręsta ši problema, nes klausimas yra svarbus visiems. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. E, pristatėme ir pakalbėjome apie padėtį po trišalių dėrybų. Diskusijos bus tęsiamos ateityje. O dabar posėdį nutrauksiu. Kitas posėdis yra numatytas trečią valandą, trečią valandą svarstysime kitus darbo atvarkės klausimus. Dėkoju už dalyvavimą.